Dear colleagues. Mėly kolegos, galime pradėti popietinį posėdį ir aš noriu pasveikinti vicepirmininką Kataineną Envi komitete. Turėjome progos su jumis aptarti Žemės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimą prieš keletą mėnesių, kovo 16 dieną. Endi komitetas yra suinteresuotas išgirsti apie pažangą pasiektą nuo jūsų paskutinio apsilankimo ir e, išgirsti apie iniciatyvas ateinančiams pusmečiui ir kai bus parengtas pranešimas, ataskaita apie žemės ekonomikos e, veiksmų plano įgyvendinimą. Mūsų komitetas atidžiai sekė jūsų veiksmus ir kas šešis mėnesius pakviečia jūs e, į parlamentą. Ir mes tikimės, kad jūs galėsite kasmet pas mus apsilankyti. Dabar ačiū Jums už tai, kad atvykote šiandien pas mus ir dabar žodis Jums e, įžanginiam žodžiams, o po to diskusija. Pone pirmininkė, gerbėjai nariai, ačiū už tai, kad pakvietėte vėl mane į komiteto posėdį. Šios dienos tema yra žiedinė ekonomika, tai yra labai aktuali tema, nes šiandien mes paskelbėme naują sąrašą produktų pagal ekodizaino direktyvą. Apie tai pakalbėsiu vėliau šiek tiek. Aš džiaugiuosi, kad turime laiko skirti žiediniai ekonomikai. Daugelis iš mūsų sutinka, kad e, žiedinė ekonomika bus mega tendencija pasaulio ekonomikoje ateityje. Ir mes kaip e, taisyklių kuriai turime suprasti, kaip paremti tokią, tokį perimą nuo, ži, nuo linijinės prie žiedinės rinkos ekonomikos. Tai yra svarbus, nes žiediniai verslo modeliai, kurie jau egzistuoja rinkoje, paprastai yra produktyvesni, sukuria daugiau prietinės vertės negu tradiciniai lininiai verslo modeliai. Ir tai labai svarbu tam, kad išlaikytume ir mūsų socialinį ekonomikos modelį ir galėtume finansuoti e, mūsų modelius. Taigi kalbama apie žiedinį verslo modelį, kaip e, jį paremti. Mes einame gerų kelių, gerų tempų, praėjus metams, mažiau negu metams patvirtinus žiedinės ekonomikos paketą. Turiu pasakyti, kad komisija jau pradėjo gyvendinti veiksmų planą e, pagal stabilų ritmą. Pagal veiksmų planą jau padarėme štai, ką patekėme teisėkuros pasiūlymų dėl atliekų, teisėkuros pasiūlymų interneto prekybai prekiamis e, ir tų prekių garantijų pasiūlymą, peržiūrėtą pasiūlymą dėl trašų reglamento, naują taisyklės e, ekologiškam viešajam pirkimui, gairės e, dėl nesažininkos komersinės prekybos, e, sukūrėme ES platformą maisto švaistimui ir paskelbėme konkursą bandomam projektui naujoviški susidarimai. Kad vertintume tai, kas padaryta ir pradėtume naujus veiksmus, komisija parengs ataskaitą apie veiksmų plano gyvenimą 17 metų sausio mėnesį. Jį lydės komunikatas apie energijos, energiją ir atliekas. Tuo pat metu mes rengėme platformą skirtą žemės ekonomikos finansavimui, kas yra labai svarbu šios, svarbis šios koncepcijos dalis. Dabar norėčiau pereiti prie eko dizaino direktyvos. Eko dizainas yra svarbi žiedinės ekonomikos elementari, žiedinės ekonomikos dalis, nes jis padeda modernizuoti ekonomiką. Jis sukuria paskait, paskatas ir vienodo žaidimo sąlygas bendrovėms, kurios veikia Europoje ir toms, kurios importuoja prekes iš, e, už Europos ribų. Ekodizainas, man yra bendrosios rinkos projektas, nes kuriama vieninga reguliavimo aplinka tiek prekiams pagamintoms Europoje, tiek importuojamams. Ekodizainą turime vertinti bent jau iš trijų perspektyvų - vartotojo, tai yra kaip įgalinti vartotojus. Antra, turime žvelgti į tai taip pat iš pramonės perspektyvos. Ir trečia, e, išdava yra ta, kad galime apsaugoti ir aplinką eko dizaino dėka. Keletas pastabų iš vartotojų pusės. Energijos suvartojimo mažinimas yra ne tik vyriausybių ar politikos kuriejų rankose, jis taip pat gali būti ir vartotojų rankose, kurie sąmoningai sprendžia kasdien pasirinkdami tam tikrus produktus. Ir kuo daugiau įgalinsime vartotojus, tuo daugiau galime padėti pramonė modernizuoti ekonomiką. Eko dizaino direktyva yra labai gera priemonė didinti informuotumą ir tokiu būdu e, leisti lengviau pasirinkti vartotojams sąmoningai. Europos vartotojas, vartotojų organizacijos mano, kad bendras metiniai, bendrai metiniai pardavimai namų ūkių lygmenių yra 450 eurų. Mūsų vertinimai yra šiek tiek pozityvesni. Mes manome, kad tipiškas e, namūkio sutaupytas lygmuo, e, sutaupyta suma gali būti apie 500 eurų per metus. Taigi sąmoninkas pasirinkimas gali sutaupyti nemažai pinigų vienam namų ūkiui. Jeigu pažvelgsime į situaciją iš verslo perspektyvos, tai ekodizainas ir ženklinimas veiksmingai sukuria bendrą rinką, sukuria bendrus standartus. Taip stabilizuojama reguliavimo aplinka, numatomumas, nuspėjimumas investicijoms. Ir investicijos į naujas technologijas gali tiekti naujus, naujoviškus sprendimus. Moksliniai tyrimai rodo, kad ekodizaino sistema gali sutaupyti 55 milijardų e, pajamų pramoniai per metus. Nes pramonės įmonės taip pat naudoja veiksmingesnius sprendimus e, energetikos prasme. Taigi situacija yra naudinga visiems, tiek pramoniai, tiek vartotojams. Kalbame ne tik apie atskirus produktus. Vienas televizorius nieko nereiškia, tačiau kartu paėmus e, milijardus produktų šimtuose milijonų namų ūkių, tai yra didžiulė įtaka. Jau dabar galime e, apskaičiuoti prieš paskelbent naują prekių sąrašą kad nuo ekodozavimas direktyvos įdėgymo pradžios sutaupėme energijos ekvivalentišką kuris, tą kiekį, kuris ekvivalentiškas Italijos vienerių metų energijos vartojimui. Tai jeigu sakote, kad, kad dizainas yra menkas dalykas, nesuprantate uh, viso vaizdo. Toliau pagal darbo planą, kurį suderino kolegija, energijos sutaupyta e, iki 30 metų bus kasmet, kiek Švedija suvartoja dar papildomai. Taigi galima pridėti prie Italijos Švediją, jeigu mūsų naujas pasiūlymas bus patvirtintas, jeigu ES nori būti didelė didelėse srityse, čia yra galimybė puikia. Kaip sakiau, šiandien paskelbėme prekių sąrašą kurį norime papildyti, kurio norime papildyti dizaino direktyvą, yra šešios šeš, skirtingos rytis - statybų, automatizavimo, e, virduliai, liftai, saulės e, paneliai, šaldytuvai, šaldymo įranga, visi šie produktai atrinkti pagal jų potencialą taupyti energiją. Jokių politinių darybų čia nebuvo. Sąrašas paremtas galimybės taupyti energiją. Tai reiškia, kad jeigu šis pasiūlymas bus patvirtintas, europiečiai galės pirkti tos pačius prietaisus kaip ir šiandien, tačiau sunaudoti mažiaus, mažiau energijos. O pramonėje bus vienodesnės taisyklės, rinka bus vienodesnė energiją taupantiems produktams. Šiandien rengiame puikų renginį su vartotojų organizacijomis ir pramonė. Daug pramonės bendrovių, kurios gamina tokius produktus, remia šią idėją. Jie mano, kad tai yra puikus būdas padėti Europai kurti naujas darbo vietas ir gerbi, gerinti darbo našumą, augimą ir pritinės vertės kūrimą. Toliau norėčiau pakalbėti apie atliekų paketą ir trašas pereinant nuo produkto ciklo pradžios iki pabaigos, atliekų teisėkuros paketas ir svarbiausias žiedinės paketo, ekonomikos paketo darys ir mes lauksime, kad teisės, kurie, teisės kuriai pasiektų sustarimą. Džiaugiamės Europos parlamento parama šioje srityje. Toks didelis pakeitimų skaičius, kurį jūs pateikėte, rodo, kad jūs šiems pasiūlymams skiriate didžiulį prioritetą. Mes e, sekame, koks vyksta darbas Envi komitete, kaip suprantu iš diskusijų dėl pakeitimų rugsėjo mėnesį. Apskritai plačiai remiami daugelis klausimų, ypač ambicingios nuostatos dėl atskiros rinkimo, e, atliekų prevencijos ir perdarimo, tačiau yra dar svarbių klausimų, kuriuos reikia aptarti. Noriu pakartoti, kad mes e, skirsime visą techninę paramą jums dirbant su šiais pasiūlymais ir mes lauksime balsavimo komitete, kuris, kaip sprantu, galėtų įvykti sausio mėnesį. Diskusijos tarybos darbo grupėje taip pat eina į priekį. Pasiūlym, pasiūlytas e, trašos produktų reglamentas yra pirmasis pasiūlymas patvirtintas pagal žiedinės ekonomikos veiksmų planą. Jos svarbiausias tikslas yra atverti bendrą rinką e, sugražinamiems E, maistinėms medžiagoms. Ir taip ES galėtų 30 procentų mažiau priklausoma nuo importo iki 30 metų. Man malonu, kad e, diskusijos taryboje jau prasidėjo dėl šio pasiūlymo, o darbo pasidalėjimas parlamente taip pat yra e, aptartas. Pasiūlymas iš esmės padidins tvarumą sumažinant e, taršą tomis medžiagomis, kurios, kurių toksiškumas yra gerai dokumentuotas, ypač kadmio. Komisija taip pat e, e, svarsto, kaip kadmio išėmimą galima būtų finansuoti, panaudojant finansinės priemonės, pavyzdžiui, EFSI ar Europos investicijų planą. Toliau keletas idėjų apie EFSI ir apie investicijas susijusius su aplinka. Investicijos planas Europai ir Europos strateginių investicijų fondas yra puikia proga e, žaliai ekonomikai ir konkrečiai prisidėti panaudojant viešas ir privačias lėšas tokiams investicijoms. Beveik trešdalis EFSI investicijų kol kas yra skirtos remti ekologiškus projektus. Konkretus pavyzdžiai. Mes remiame įvairius tokius projektus, pavyzdžiui, perdir, popieriaus perdirbimo projektas Ispanijoje, siekiant daugiau parduoti e, popieriaus atliekas. Novamont atsinaujinančios chemijos projektas Italijoje. Čia panaudojami naujoviškai procesai ir technologijos, kuriant bioplastikus ir biocheminės medžiagas e, skirtas pramonės ir vartotojų prekiams. E, bioproduktų gamikla Suomijoje kurias pastatyta remiant EFSI. Ir ji turi didelės pajėgumus e, panaudoti e, medienos atliekas. Taip pat dirbame daug didami aplinkosauginių projektų skaičių, kurie finansuojami iš EFSI, skaitant ir tokius, kurie susijęs su žiedinė ekonomika. Kadangi bendrai EFSI veikla buvo sėkminga. Komisija pasiūlė prailginti EFSI trukmę iki 20 metų, o investicinį tikslą padidinti iki 500 milijardų eurų. Svarstant, turint galvoje Paryžiaus sutarimo tikslus, komisija siūlo bent 40 procentų projekto pagal EFSI infrastruktūros investicijų sritį būtų skirti klimato veiksmams pagal COP21 tikslus. EFSI, taip pat ES struktūriniai investicijų fondai, LIFE integruoti projektai ir ES e, gamtinio kapitalo finansavimo priemonė taip pat turėtų būti naudojami e, tvariems ir žiediniams sprendimams. EFSI taip pat gali būti darima su ESIF projektais, galima EFSI paramai užtikrinti didesnę vertę, ypač kai kalbam apie investicinės platformas. Geras pavyzdys, pavyzdžiui, yra Prancūzijoje, kur projektas e, skirtas tam, kad būtų skurta mažai CO2 išmetančios ekonomikos e, regione, kad šis regionas taptų e, nulinių emisijų modelių iki 50 metų. Čia yra kalė vykdomas projektas. Tuo pat metu būtų kuriamas darbo vietos, plėtojama bendrai ekonomika ir kovojama su kūro skurdu. Toliau keletas idėjų dėl mūsų įsipareigojimų tvarumui. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos ir reikia geriau gyvendinti e, ekologinius teisės aktus. Be e, gyvenimo ataskaitos, kurią minėjau, mes ir toliau gyveninsime žemės ekonomikos veiksmų planą. Čia yra svarbus penki, svarbios penkios iniciatyvos. Pirmiausia, plasmasės e, strategija dėl jos panaudojimo, pakartinio naudojimo ir perdirbimo, taip pat plastikų nutekėjimo į aplinką ir jūrų taršos. Antra, teisėkuros pasiūlymas dėl vandens pakartotinio naudojimo, e, kadangi tai yra vertingas išteklius. Ir trečia, reikia uždaryti spragą vandens tiekimo sistemoje. Mes pasiūlymsime peržiūrėti gerimo vandens direktyvą, reaguojant į priešinį iniciatyvą paskelbtą 13 metais. Ketvirtame teiksime iniciatyvą dėl produktų, cheminių medžiagų ir atliekų sąsajos, siekiant užtikrinti, kad žiedinė sistema veiktų gerinant antrinių žaliavų panaudojimą, propaguojant netoksiškų medžiagų ciklą ir geriau sekant tas medžiagas, kurios kelia nerimą. Ir galiausiai mes kursime stebėsnio sistemą, kad galėtume išmatuoti ES pažangą judant prie žiedinės ekonomikos. Taip mes reaguojame į jūsų, ponė pirmininkė, ir jūsų komiteto raginimus. Taigi, gerbami nariai, tuo ir baigsiu dabar ir išklausysiu dabar jūsų komentarų ir klausimų. Much, Labai ačiū vicepirmininkui Katainenui. Galime pradėti na, pirmą klausimą atsakymą ratą. Pirmiausia, ko, koordinatoriai. Pirmiausia, žodis Karen Florence prašau koordinatorių kalbėti nedaugiau kaip dvi minutės, kadangi e, norinčių kalbėti iš viso yra 30. Ir iš anksto dėkoju. Panas Florens. Ačiū. Ačiū vicepirmininkui už tai, kad e, atvyko į mūsų posėdį. Na, iš, iš tiesų padėtis gan sudėtinga, bet komisija teigiamai prisidėjo. Būtų įdomu sužinoti, kokius kriterijus jūs taikėte tiem šešiem produktam, kuriuos mums pristatė kalbėta apie efektyvumą, taip svarbu. Na, turbūt komisijos aplinkosaugos padalys. Uh, galų gale su, e, su, suprato, kad reikia galvoti ir apie ekonominės galimybės, ne vien apie busmes. Antra, ir tai esu sakęs anksčiau, kaip įgyvendinti Europinės taisyklės. Cepirmininkė yra tiek daug čia patvirtintų Europinio reikalavimų patvirtinti didžiąją balsų daugumą. Tačiau jeigu pasižiūrėtume, kaip tai gyvenama Europoje, um, skaitant ir Vokietiją, tai na, šties reiktų įsiklausyti ir pasižiūrėti, kas gali būti taikoma iš tų mūsų patvirtintų taisyklių. Toliau dėl žiedinės ekonomikos yra problema su cheminiam medžiagom. Komisija tai jau e, sakė, kad reikia naują dokumentą. Tad norėčiau sužinoti, e, kiek toli pasistumėta siekiant tai traukti į žininį ekonomiką. Nes iš tiesų, jeigu nežinoma, e, kokios tai cheminės medžiagos e, toli pasistumėti neišeis. Labai svarbu žinoti, kokios yra, yra ribos. Tad tokie mano klausimai, ponė Darė. Ačiū pirmininkė, ačiū vicepirmininkui Katainenui, kad štai kad atvyko pas mus. Um, Tris dalykus norėčiau sakyti, bet e, pirmiausiai, žurginis žodis iš tiesų, e, pateikusi pasiūlymą dėl žemės ekonomikos, komisija tai atsisakė, kai jūs pristatėte naują paketą, paketą, tai buvo išdėstyta veiksmų plane. Uh, Na, e, dėja, tai, e, tai mums nebuvo pristatyta teisėkos pasiūlymo forma, mes nenorime, kad žiedinė ekonomika būtų tik tai skambų žodžiai, kurie kartojami, bet iš tiesų e, neduos mūsų norimos naudos. Paminėjote šešis dalykus. Uh, ką jūs pasirinkėte ekologinio dizaino tikslą, sakėte, kad čia yra remiamasi energetiniam savybėm, labai teikiama, kad e, komisija demonstruoja savo pasižiūrimą siekti ekologinio projektavimo. Manome, kad šie tiesės aktai labai svarbu žiedinį ekonomikai, kadangi tai nustato, iš ko bus ateityje gaminami. Uh, gaminiai, e, tačiau norėčiau suvokti, kiek iš tiesų pasitikit savo e, jėgom ir tikite to, ką jūs siūlite. Ar yra iš tiesų aiškumas, e, kad galima gauti medžiagas iš tų gaminių, kurie jau pagaminti, bet, bet neužsimti kas, kasybą. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, minėjote plastikus, jūs taip pat minėjote ir uh, jūrų e, taršą, kalbate apie tai, kad 17 metais bus pristatyta nauja strategija skirta žiedinė ekonomikai ir bus pasiūlyti konkretus veiks, veiksmai, kaip mažinti jūrų taršą gyvenant 20-ųjų e, darnios plėtros tikslus. Norėčiau iš jūsų naujausios informacijos apie tos dvi veiksmus ir e, norėčiau paklausti, ar komisija jau pradėjo renkti plastikų strategiją ir ar laikysis uh, E, to termino 17 metų. Ar komisija veiksmų programą yra pateikusi valstybėm narėm, kad būtų galima mažinti jūrų taršą ir e, kaip būtų galima tikėtis, kad valstybės narės e, keistųsi gerąją praktiką. Tai sakau taip pat ir todėl, kad gal, galų gale valstybės narės turės įgyventi Europos komisijos politiką, turime ištikrinti, e, kad jos e, tai darytų iš tikrųjų, kad tai, kas yra surašyta popierė, būtų įgyvendinta e, atskirose valstybėse narėse. Ir paskutinis dalykas kalbant apie jūrų aplinką, yra gerų savanoriškų iniciatyvų, to ėmėsi pramonės sektorių, nevyriausybinės organizacijas. Tačiau norėčiau paprašyti komisijos, kad imtųsi griežtų priemonių, kad, e, kad būtų mažinama pesticidų tašta ir kad būtų mažinama jūrų tarša, kaip yra e, paskelbta, kad ketinama tai daryti, renkiant atitinkamas strategijas 17 metų. Ačiū, panas Devesmekeris. Ačiū, pirmininkė. Sveiki atvykęs, ponė Katainenai. E, Kalbėsiu šiandien e, savo Landų e, kalba. Gerbiamas komisijos nariai turi konkrečių klausimų, kaip šešėlinės pranešėjas EKR vardu atsakingas už žiedinės ekonomikos paketą, nes tiesų inovacijos yra veiksmų plano prioritetas. Ir manau, inovacijų susitarimai labai svarbus, siekiant šalinti kliūtis modernizacijai, atsinaujimui ir mes remiame bandomųjų projektų mintį. Pavyzdžiui, šiais metais pradėtas projektas skirtas Šiaurės jūrai. Mano regionas Landrai dalyvauja tame projekte. Na, pirmas klausimas toks būtų, gal galėtumėt pasakyti, kokia dabar padėtis, kalbant apie šios bandomosius projektus šioje srityje Europoje. Ir antras klausimas. Kokios e, e, priemonės numatytos e, grovimo darbų atliekom? Atli buvo minėtas 17-ųjų sanoiškas protokolas, nu, kokia čia padėtis yra ir iš tiesų, kokie būtų siūlymai, e, galbūt e, šie reikalavimai galėtų tapti privalomais iki 20-ųjų pagal atliekų pagrindų direktyvą ir galbūt e, galėtumėm padėti šiems sektoriam daugiau perdirbti iki 25-ųjų. Dar vienas klausimas. Uh, Galbūt reikėtų galvoti apie antrinės rinkos plėtojimą, kalbant apie antrinės žalias neprieimę. Tačiau aišku, E, pirmiausia, reikia remti tai, kad mažiau atlikų e, susidarytų. Tad toks pradinis e, taškas ir yra žiedinės ekonomikos. Mums reikėtų laikytis tokios politikos, kad ilguoju laikotarpiu šis užkirstumėm kelią tam, kad būtų susidarytų atlikos. Reikėtų to nepamiršti, įdomu, ką komisija mano, kokias matytumėt kryptis šioje srityje. Ir dar komisijos narį, aš buvau pranešęs atsakingas iš biologijos įvairovės pranešimo, kurį nesenai patvirtino parlamentas. Galbūt turite kažkokiu tai naujienų, kalbant apie, apie e, gamtos e, e, direktyvo sveikatingumo patikrą. 15 metais buvo atlikta, atlikta studija, dėl to buvo vertinama tai, ar tinkamai veikia šitos direktyvos Ponas Gerbė. Ačiū pirmininkė, ačiū ponai Katainė nu, už tai, kad atvyko pas mus. Na, um, jaučiu pareigą pasakyti, kad e, jaučiuosi įstrikęs tam tikrą e, ratą, žiedą, tai nesusiję su žiedinė ekonomika. E, ir iš tiesų jau ne pirmą kartą kviečiame vicepirm, vicepirmininką, kad e, kalbėtų apie priemonės e, siūlomas e, žiedinės ekonomikos pakete. Ne, iš tiesų sunku buvo patikėti, kad komisija iš tiesai pasiryžusi gyventi. Bet komisija pristatė tiek daug gražių dalykų susijusių su žiedinė ekonomika, bet kaip tik tai todėl jūs ir kviečiame čia, kas, kas šešis mėnesius mes tikime žiedinę ekonomiką. Manome, kad tai esminė Europos ekonomikos. Uh, transformaciją ir mes ir to, toliau spausime komisiją, kad jie darytų daugiau negu daro dabar. Tai būtina yra, kai žvelgiu veiksmų planą, visus veiksmus, na, tai praktiškai su jais visais yra vėluojama. Na, um, galbūt tai tiesiog e, sutapimas. Šiandien jūs esate mūsų komitete ir, ir, ir šiandien taip pat paskelbta apie ekologinio projektą ir tikiuosi, kad kitą kartą už šešių mėnesių skelbsiu ne tik tai apie naujas iniciatyvas, bet iš tiesų jau galėsite pranešti apie tai, kas įgyvendinta. Tai būtų labai sveikintina. Labai džiaugiuosi tuo, ką jūs mm, sakėte, kad Europa turėtų susitelkti svarbiausių dalykų, žiedinė ekonomika vienas su dalyku. Uh, ir, ir jūsų kolega Fransas Timmermansas e, lygiai taip pat kalbėjo, tačiau pirmininkas Junkeris e, niekada taip nesakė. Ir e, jeigu reikėtų vertinti tai, kas vyksta komisija, man susidaro toks įspūdis, kad pirmininkas Junkeris ir jo personalas mano, kad tai vienas iš tų smulkių dalykų, kuris neturėtume užsimti, kai skaitau ekonomisto žurnalą ten. Uh, Yra sakyta, kad e, e, komisija kalba labai e, populistiškai, nors teigia, kad taip daro kiti ir nesiūlo to, kas turėtų būti pasiūlyta. Taip pat kalbant ir apie skrudintuvus ir kitus dalykus, žinot, apie ką na, kalbu. Kas iš ties yra būtina, tai mentaliteto keitimas. Uh, Tai reiškia, kad reikia ne tik tai skambiai kalbėti, bet reikia veiksmų iš komisijos pusės. Aišku, aš nežinau e, dar kas e, sudaro ekologinio projektavimo e, paketą, bet pamatysime. Ir Dar vienas dalykas, greitai baigsiu su savo klausimais, gerimas pirmininkė. Na, išteklių e, e, efektyvumo klausimas buvo integruotas į semestro procesą, dabar tai nėra įtraukta, ar ketinate tai sugražinti, nes iš tiesų, jeigu manome, kad tai yra labai svarbus dalykas ir kad tai yra svarbus mūsų ekonomikos e, virsmas, tai turėtų ten būti. Ir kitas dalykas, e, kalbant apie ekologinį projektavimą, ar pasiūlymas skirtas tik tai energetikai, bet ar, ar tai taip pat skirta ir išteklių panaudojimui, kadangi a, e, tai yra labai a, svarbus kitas ekologinio projektavimo etapas. Ačiū, <coughs> pane Konečna. Pane místo předsedo, já už jen do... Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau užduoti keletą klausimų. Kaip ir kiti kolegos, džiaugiuosi tuo, ką jūs sakote, kad ekodizainas yra labai svarbus dalykas. E, tačiau jūsų pasiūlymo laukiame per nelik ilgai. E, jūs pateikėte pažadą pateikti pasiūlymą dėl ekodizaino dar mūsų kadencijos pradžioje. Laikausi nuomonės, kad ekodizaino direktyva galėtų išspręsti eilę problemų susijusių su žiedinė ekonomika ir su atliekų tvarkymu. Dabar iš komisijos norėtumėm išgirsti, kaip ši direktyva bus įgyvendinta. Tai yra vienas iš klausimų. Antras dalykas, jūs paminėjote įvairias iniciatyvas. Tačiau paminėjote tik jų pavadinimus. Taigi, taigi norėtume išgirsti daugiau informacijos apie šias iniciatyvas, jų turinį ir kaip jos bus susijusios su žiedinė ekonomika. Dar vienas klausimas, kuris yra susijęs su e, energijos gamyba iš atliekų. aš asmeniškai manau, kad atliekos e, yra energijos šaltinis. Gyvename pasaulyje, kuriame atliekos turėtų būti tinkamai pakartotinai panaudojamos, o nelaidojamos savartynuose. Yra nemažai šalių, kurios jau dabar e, atliekas paverčia energiją ir jų nelaidoja savartynuose. Ponas Eckhout. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Veiksmų planas yra skirtas vieneriem metam. Ehm, veiksmų planas yra ambicingas, tačiau dabar, jeigu pasižiūrėsime, kas e, vyksta apskritai su veiksmų planais, e, mes e, negalime būti patenkintais. Šiandien jūs paskelbėte E, informaciją apie eko dizaino direktyvą. Ir jau kolegos sakė, kad ilgą laiką dėl direktyvos niekas nebuvo daroma. Tad e, kaip ir direktyvos, taip ir dėl veiksmų planų mes nesame labai patenkinti. Grįžkime prie eko dizaino direktyvos. Jūs paminėjote e, šešis dalykus, kurie bus įtraukti. Pradžioje buvo kalbama apie 12 dalykų ir atrodo, kad šešių buvo atsisakyta. Taigi, dėl eko dizaino direktyvos norėčiau sužinoti e, į, į šią direktyvą, kokie įrenginiai yra įtraukiami. Ar tai yra įrenginiai, kurie suvartoja mažiau energijos, tokiu būdu e, žmonės e, sutaupo lėšas, lėšų. E, tokie įrenginiai, įrenginiai taip pat naudingi ir pramoniai, ir aplinkai, tačiau vienintelė problema yra štai kokia. Tai yra e, reguliavimo našta. E, ne vieną kartą esu girdėjęs žmonių sakant, kad parduotuvėje gali įsigyti tik tai energiškai, energiją taupantį e, įrenginį. Kitokių įrenginių nebegali įsigyti. Tačiau jūs sakote, kad na, dėl šios eko e, dizaino direktyvos mes nebegalėsime įsigyti e, britiško skrudintuvo, todėl kad jie, sakykime, neįtraukti į direktyvos sąrašą. Tuo tarpu, jeigu mes pakalbėsime apie e, šaldytuvus, jie yra įtraukti, e, jie priklauso šeštai kategorijai ir mm, manau, kad dėje, kalbant apie ekodizaino direktyvą, atrodytų, kad e, komisijos veiksmai tikrai nėra patys geriausi. Ir um, tokia pradžia negalime pasidžiaugti. Dėkuoju. Ačiū dabar žodis ponu Pidičiniai. Dėkuoju pirmininkė, ačiū komisarė. Aš išklausiau tai, ką jūs sakot, pasakėte ir tikiuosi, kad jūsų geri ketinimai virs konkrečiais veiksmais, kurie tikrai leis pasiekti E, pokytį, pereiti nuo lininės prie žiedinės ekonomikos. Jūs kalbėjote apie pokyčius, apie žiedinės ekonomikos įgyvendinimą ir atkreipiau dėmesį į tai, kad jūs paminėjote plastiką, kuris patenka į aplinką ir į jūras. Tačiau jūs e, pamiršote paminėti vieną dalyką. E, Tai yra, kad e, reikia panaikinti visas tiesioginės ir netiesioginės e, subsidijas, kurios yra skirtos e, iškastiniam iš, iškasenoms gauti. Na, žinau, kad galbūt šis už šį klausimą yra atsakingas kitas komisaras. Tačiau 12 metais Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl žiedinės ekonomikos, kur kalbėjo apie tai, kad reikia tokias tiesioginės ir tiesioginės subsidijas panaikinti. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką piliečiai turėtų e, galvoti, jei komisija nepriema domen Europos parlamento e, rezoliucijų. Be to, Norėčiau paklausti, ar komisija tikrai nori apsaugoti piliečių sveikatą, aplinką, kurioje jie e, gyvena, ar tiesiog nori apginti didelių pramonės atstovų interesus, nes šie du dalykai tarpusavėje nėra suderinami. Ačiū dabar žodis ponui Tornano. Poniai Tornano. Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė, noriu padėkoti Jums, kad atvykote pas mus. Žemės ekonomikos dėgymas pirmiausia buvo mm, pristatytas patvirtinus e, atliekų direktyvą ir parlamentas norėjo e, konkretizuoti priemonės numatytas komisijos plane. Ir nors tas peržiūra yra labai, labai sunki, 1500 pakeitimų e, pateikta šiam dokumentui. Ir apgailiauju, E, apgalėstauju, turėdama pasakyti, kad kelias į pragarą grįstas taip pat gerais ketinimams. Ir mm. e, tai, kas tam bebūtų parengta ar padaryta, mes turime projektą, kuris e, kelia problemų. Pavyzdžiui, Austrijos parlamentas mano, kad jis pažeidžia susidarumą kalbam apie subsidijas, apie privalomas priemonės. Taip pat reikia kalbėti ir apie administracinę naštą Europos ekonomikai. Manau, kad kyla abejonių dėl šio projekto sėkmės. Miestų e, asociacijos, vietos organizacijos jau ir taip e, užsima tokiais reikalais kaip žiedinės ekonomikos plėtojimas. Reikėtų kalbėti apie mažesnės struktūras, kurios iš tikrųjų kasdien e, dirba toje žiedinėje ekonomikoje. Yra bendrovių, kurios savo procesuose internalizavo e, tą atliekų surinkimą ir panaudojimą. Tai yra, yra dalykai, kurie jau vyksta. Norėčiau paklausti jūsų apie, tai, apie tos metodus, kurios naudoja Europos institucijos. E, yra juk daugybė be prekių, kurios yra importuojamos iš pietričių Azijos ir jų juk e, e, kūrimui, kūrimas niekaip nepasiduoda mūsų e, projektams. Ką komisija mano apie tai ir ką jį mano apie mūsų bendrovę persikėlimą į trečiasią šalis? Uh, Ačiū. Tai buvo pirmieji klausimai ir dabar suteiksiu žodį vicepirmininkui Katainenui. Dėkoju, pirmininkė. Atrodytų, kad e, mūsų atliktas darbas yra mm, atliktas per vėlai, kad e, jo nepakanka. Tai aš norėčiau jums pasakyti štai ką. Kai e, Europos parlamentas patvirtino pirmą komisijos pasiūlymą, tai buvo e, geras žingsnis į priekį. Europos parlamentas ir taryba sugebėjo patvirtinti pirmąjį komisijos e, pasiūlymą. Ir tai buvo geras žingsnis siekiant e, žiedinės ekonomikos. E, jau pasakiau, kad yra parengtas teisėkuros pasiūlymas dėl atliekų ir žinau, kad jūs dėl jo balsuosite sausio mėnesį. Kodėl sausį, o ne gruodį? Ar yra konkrečių priežasčių? Kuo greičiau, tuo geriau. Kodėl reikia laukti iki sausio mėnesio? O kaip dėl trešiamųjų produktų reglamento jis jau yra? Daug mėnesio jis analizuojamas ir komisija nekiek užtruko siūlydama teisės aktą. Taigi, man atrodo, kad visi esame toje pačioje situacijoje. Politiška prasme sunku pasiekti kompromisą. Tačiau nekritikuokime teigiamų dalykų, stenkime ieškoti bendro vardiklio, siekdami bendro tikslo. Taip pat, jeigu mes tik kritikuosime ekodizaino direktyvą, Tai mm, šiuo metu šiam e, teisės aktų yra taikoma komitologijos procedūra. Ir tokia kritika mm, gali būti naudinga netinkamiems žmonėms. Galbūt jūs pageidautumėt daugiau elementų, tačiau kol kas e, į ekodizaino direktyvą yra traukti šeši elementai, tačiau procesas tuo nesibaigs. Taigi e, siūlyčiau Mm, ieškoti daugiau teigiamų dalykų susijusių su žiedinė ekonomika. Suprantu, kad Europos parlamento vaidmuo yra kritikuoti komisijos veiksmus. Tačiau kalba eina apie naują savoką, kuri turi būti parduota mūsų piliečiams. 99 procentai piliečių visiškai nesupranta, kas yra ta žiedinė ekonomika. Tad sutelkime jėgas ir šiuo metu uh, svarbiausią vaidmenį vaidina e, privatus sektorius. O mes kaip reguliavimo institucijos turime aiškinti, koks yra skirtumas tarp linijinės ir žiedinės ekonomikos. Įgyvendinimas visada yra problematiškas dalykas. Ir e, tokia situacija bus ir ateityje, ypač e, kalbant apie tam tikras politinės sritis. Kitais metais, 2017 metais, mes sustiprinsime mūsų įgyvendinimo pastangas, įgyvendinami tris iniciatyvas e, dėl prieigos prie teisingumo, ataskaitų ir reikalavimo laikymusi. E, šios trys iniciatyvos parodys, kad kartu e, su valstybėmis narėmis mes galime per jas pasiekti uh, E, rezultatų įgyvendinant jau dabar esančias e, taisyklės. Taigi, e, kalbant apie į taisyklės, kurios nebūtinai yra susijusios su žiedinė ekonomika ir kalbant apie jų gyvenimą, tai reikia daugiau dėmesio skirti valstybėms narėms. Pone Dali Jūs e, įvardinote daug kritinių sričių ir e, žinome tas problemas. Jas prasti nebus lengva, bet egzistuoja politinė valia e, šias problemas įspręsti. Dėl plastiko strategijos tikimės, kad plastiko problema bus sprendžiama per inovacijas, per didesnį plastiko perdavimą perdirbimą. Ir tokiu būdu mes užtikrinsime mažesnį mūsų e, priklausomumą nuo iškastinių išteklių. E, tai, kad pernelyg mažai yra kol kas perdirbama plastiko ir kad per daug e, plastiko patenka į aplinką. E, plastikas jūroje E, yra globali problema ir į plastiko strategiją mes įtrauksime veiksmus e, šiai problemai spręsti. Kai dėl rezultatų, tai tikimės, kad e, juos galėsime matyti kitais metais pabaigoje. Dėl inovatyvinių sandorių. Ačiū, kad iškėlė, iškėlėte šį klausimą. Situacija yra tokia. Kvietimas dalyvauti in, inovatyviuose e, sandoriuose buvo paskelbtas e, šių metų e, rugsėjo mėnesį. Gavome iš 14 valstybių 32 prašymus. Tai yra puikus rezultatas, nes kalba eina apie visiškai naują dalyką. Ir kvietime buvo paminėtos štai kokios temos, kaip atliekos, energija bendradarbiaujantį ekonomiką, inovacijos. Dabar mes e, atrinkinėjame e, projektus, o e, konkurso dalyvius ketiname informuoti gruodžio mėnesį, kurių projektai bus atrukti, atrinkti. antrinių žaliavinių rink, medžiagų rinką. Kalba eina apie vieną svarbiausių e, struktūrinių pokyčių skatinant žiedinę ekonomiką. Tačiau šiuo atžvilgiu mes turime pažvelgti į sektorius iš skirtingų e, perspektyvų. Pavyzdžiui, plasmasiai, plasmasiai reikia vienokių teisės aktų, E, kitiems ištekliams, e, kitokių teisės aktų. Taigi daug darbo turėsime atlikti ne tik kitais metais, bet ir paskesniais metais, kadangi mes negalime parengti e, vienos bendros rinkos taisyklės antrinėms, antrinėms žaliavinėms medžiagoms. Nes jeigu tokia taisyklė bus parengta, tai tai kenks ir investicijoms, ir normaliai uh, antrinių žaliavinių medžiagų rinkos plėtrai. Dėl energetinio efektyvumo ir europinio semestro. Aš neprisimenu, ar šis klausimas buvo paminėtas paskutinėme europinėme semestre, bet e, taip, jis yra svarbus. Labai svarbu, kad valstybės narės daugiau dėmesio skirtų pastatams ir kitiems teisės aktams, kurie e, siekia geresnio E, efektinio, energetinio efektyvumo, panas Gerbrandis, ir išteklių e, efektyvumas e, svarbus. Taip, sako ponas Kataninas, tačiau su išteklių efektyvumu ne viskas taip paprasta. Kol kas mes nesame atlikę įvertinimo. Tai yra neturime apibrišties, kaip reikėtų apskaičiuoti išteklių efektyvumą ir kaip, pavyzdžiui, reikėtų elgtis su ištekliais, kurie yra importuojami arba eksportuojami iš vienos šalies į kitą. E, šiuo atžvilgiu norėčiau pakalbėti apie ekodizaino direktyvą ir jos ateitį. Taigi, jeigu e, ekodizaino direktyva tokia, kokie ji yra dabar, galėtų pagerinti energetinį efektyvumą. Jeigu darome tokią prielaidą, tada jeigu mes įtrauksime e, naujus elementus, aišku, tai būtų sveikintinas dalykas, bet supraskite, kad ši direktyva e, yra susijusi su efektyv, energetinio efektyvumo užtikrinimu. Ir dabar mes e, galvojame, kaip tą ekodizaino direktyvą būtų galima išplėsti. Nes e, kalbant apie dabartinę direktyvą, dauguma žmonių neigiamai ją vertina, jie nesupranta, kas tai yra. Tad e, gal m, reikėtų geriau pagalvoti, kaip ekodizaino direktyvos apriepti būtų galima išplėsti. Toliau a, buvo paminėtos FC lėšos ir investicijos į aplinkosauginius projektus. E, žiedinės ekonomikos projektus kelis įvardino, tačiau a, e, jų trūksta. Ir a, e, visą tai galima paaiškinti dviem dalykais. Tai yra, kad mm, žiedinės ekonomikos projektai yra tokie pelningai, kad juos galima finansuoti iš rinkos. Kitas paaiškinimas yra tai, kad e, investuotojai tiek, tiesiog nežino apie EFSI teikiamas galimybės. Toliau dar vienas svarbus aspektas. Tai yra struktūrinių lėšų ir EFSI lėšų panaudojimas, ypač atliekų tvarkymo srityje. 6 milijardai eurų yra skirti e, atliekų e, tvarkymo pagerinimui per struktūrinius e, fondus. Tai yra daug pinigų. Ir šie pinigai turėtų būti kuo geriau panaudoti. Ne, ne tam, kad teisėti savartinai būtų pakeisti teisėtais savartinais. Reikia pagerinti atliekų pe, perdarbimą, jų atsiradimą. Taigi informavimo kampanijos yra reikalingos ir EFSI lėšos gali papildyti esamas in, iniciatyvas. Tikiuosi, kad jūs šią žinią paskleisite plačiau. Tie būtų atsakymai. Labai ačiū už pirmosius atsakymus kai kurie nariai nori dar kartą kalbėti. Bandyčiau, norėčiau priminti, kad jeigu gerai pamename, laukiame ambicingesnio pasiūlymo iš komisijos metus. Ir dabar turime turbūt dalytis atsakomybę Ir turėdami labai didelį sudėtingą pasiūlymą, mes e, su juo dirbame. Yra daugiau kaip 2000 pakeitimų pateikta situacija labai sudėtinga, kad būtų galima parengti kompromisus. Dabar antrasis klausimų raundas. Prašau narius kalbėti trumpai. ir ponia Grostet. Prašom. Manau, kad Karlansas taip pat pasakys šį vietą. Pone vicepirmininkė, ačiū, kad atvykote pas mus. Mes kalbame apie žiedinės ekonomikos pranašumus. Noriu kalbėti apie konkrečius dalykus. Pneumatikos sektorius. Kur... Op, galbūt galima padangas perdirbti tris kartus ir galima būtų sutaupyti kilogramų e, medžiagų ir daug energijos ir išteklių. Tačiau šios tokios padangos konkuruoja su padangomis, kurios pagaminamos Azijoje, kurios netgi būdamas naujos nėra to pakankamai saugios, tačiau daug pigesnės negu uh, negu perdirbtos padangos pagamintos Europoje. Todėl man atrodo, kad žiedinės ekonomikai čia yra svarbu. Antra, jūs kalbėjote apie jūro atlikas, jų, atlikas jūroje. Sakėte, kad tai yra vienas iš tikslų jūsų veiksmų plane, būtent mažinti tokią taršą jūrose. Arba, pavyzdžiui, apie plastikus kalbant, e, tai bandoma uždrausti kai kuriuose šalise tam tikrus plastikus, kurie e, naudojami kosmetikoje, nes jų negalima perdirbti. Todėl tokie plastikai teršia ir okeinis, okeanus. Ir ar, ar turite veiksmų planą, kad e, priversti įmonės kažkokią naudoti alternatyvą, nenaudojant būtent tokio plastiko? E, ačiū, Žil Pernijo. Ačiū pirmininkė. Ačiū už tai, kad pabandėte sušvelninti tą situaciją, kai buvo suprasta mūsų kritika. Aišku, kad mes norime pagerinti tai, ką komisija mums pasiūlė. Čia nėra tokia tiesioginė kritika vien tik tai. Dėl maisto atliekų. E, siekiama sumažinti maisto atliekų kiekį, nes yra šimtas milijonų tonų kasmet išvaistoma. Ar galite mums pasakyti, kad turite priemonių, kad paremtumėte mūsų pranešėjos siekį sumažinti atliekų atliekų, maisto atliekų kiekį 50 procentų. Antras klausimas. Užprogramuotas produktų senėjimas. Elektroninės įrangos e, gyvenimas e, trumpėja. E, pavyzdžiui, kompiuteriai naudojami vis trumpesnį laiką. 2010 metais užprogramuotas senėjimas produktų tapo jau grėsme ekonomikos, ekonominė prasme. Galbūt reikėtų į veiksmų planą įtraukti ir e, tam tikras nuostatas dėl produktų senėjimo. E, Norpad dekalė, kurią jūs minėjote, E, ten kalbam apie projektą e, šį regioną padaryti nulinės CO2 emisijos regionu. Per metus nuo rinkimų, po 15 metais nieko apie tai jau nebegirdime. Aš iš tikrųjų atstovauju tą e, rinkimo apygardą Prancūzijoje. Taigi vicepirinkė, norėčiau žinoti šiek tiek daugiau kaip Jeremy King sakė 2013 metais, kad e, kils trečioji e, pramonės revoliucija tokiu būdu. Taigi kokia yra situacija iš tikrųjų. Pane Gerling, ačiū pirmininkė. Aš norėjau užduoti klausimą apie plastikus, bet jį uždavė jau Mirijam. Todėl pradėsiu nuo savo antrojo klausimo. Aš jau nenoriu būti nemandagi, tačiau man jūsų atsakymai atrodo tokie netinkami, kad aš turiu iškelti plastiko klausimą dar kartą. Ypač atsižvelgiant ir jūsų komentarą, kad mes užtrunkame labai ilgai dirbdami savo darbą. Man atrodo įstabu, kad kalbant apie žiedinę ekonomiką, neįtraukiame plastikų. Reikia dar laukti kad kalbant apie plastikus, kurie yra sunkiausiai perdami produktai, dar reikia laukti dar vieno komisijos dokumento. Jūs sakote, kad mes užtrunkame dirbdami savo darbą. Laukiame pasiūlymų dėl plastikų jūrose. E, kaip pane Grastė atsakė, Junktinė karalystė jau apsisprendė dėl to. Pasirodo, kad mikroplastikai nėra ta didžiausia problema, o mikroplastikai, mik, mikroploštai iš, iš, pagaminti iš plastiko. Jūs sakėte, kad kažkokius pasiūlymus pateiksite kitų metų ketvirtą ketvirtį. Aš dažnai stengiuosi būti pozityvi komisijos atžvilgių, tačiau man atrodo keista, kad jūs ateinate pasikalbėti apie žiedinę ekonomiką o, ir sakote, kad apie plastikus nenorite kalbėti, nes Man atrodo keista, norėčiau išgirsti daugiau apie tai, ką ketinate daryti. Labai ačiū. Ponas Torvalds, prašom, atsiprašau, nepamačiau jūsų. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū Jums, ponia vicepirmininkė, kad atvykote į mūsų posėdį, kalbėsiu suomiškai. Trys klausimai. Pirmiausia, kaip sukurti bendrą požiūrį į vairių problemų sprendimą, atliekų tvarkymas, energija susijusi su atliekomis biomas ir taip toliau. Kartais man susidaro įspūdis, kad dirbdami su teisės aktais mes pasiekime skirtingų rezultatų. Sakyčiau, kad turime problemų susijusių su technologiniu neutralumu. nes šiuo metu susidaro įspūdis, kad yra daugiausia problemų susijusių su atliekomis. Toliau, atliekų deginimas. Atliekų deginimas yra labai skirtingai vertinamas įvairiose Europos dalise. Nuveiskite į Neapolį, pamatysite. E, ir visiškai skirtingai tai traktuojame Suomijoje ar Švedijoje. Man atrodo, kad mums reikia bendro suvokimo, kaip veikia atliekų deginimas. tai yra būtent svarbiausia problema. Ir e, tikėčiausi iš jūsų aiškaus atsakymo. Toliau ponas Šlek. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau iškelti vieną konkretų klausimą, kuris susijęs ne tik su žiedinė ekonomika, bet ir e, saugiu maistu. Kalbame apie 150 milijardų eurų, kuriuos praranda ES dėl išvaistytų maisto produktų. būtų įdomu, jeigu būtų parengta kokia nors strategija spręsti šią problemą. Tai yra labai rimta problema ir tikrai komisija turėtų imti šios problemos sprendimo. Žemės ūkis taip pat e, e, kaltas dėl e, taršos tam tikros. Taigi turint galvoje visą tai, tą taršą, energijos vartojimą tokiam, tokiams maisto produktams pagaminti ir po to jos išvaistyti, tai e, viso to kaina yra daugiau negu 150 milijardų. Bendri kaštai iš tikrųjų būtų didesni. Ir ne viena valstybė narė norėtų šią problemą kažką spręsti. Būtų įdomu išgirsti kažką iš Briuselio apie kažkokią bendrą metodiką, kaip bendrai spręsti šią problemą. Antrasis klausimas yra susijęs su pačia žiedinės ekonomikos paradigma. Turime antrinės žaliavas, kurios perdaromos, e, panaudojamos iš naujo, dėja. Kaip žinoma, daug medžiagų turi toksiškų komponentų. Jūs pats minėjote tai, kad horizontas 2020 gali būti panaudotas e, rasti, e, surasti naujų medžiagų. Laukiame, kol tos naujos medžiagos atsiras ir pakeis senas, tačiau kiekgi dar e, reikės laukti. O tuo tarpu atliekos kažkokios kaupiasi, jas kažkaip reikia apdoroti. Kai kuriuose valstybės narėse atlikos kelia didžiulių problemų. Taigi įdomu, kaip paskatinti jas daugiau atliekų perdirbti. Gerbiamas vicepirmininkė, Aš norėčiau apginti ponę Bonafei. Ji tikrai sunkiai dirbo, dirbo savaitgaliais. Ir jeigu kažkas nepavyko, tai ne jos kaltė. Klausimas labai sudėtingas. Pabandykite kam nors, tarkim, Bulgarijoje, Rumunijoje paaiškinti, kokie tikslai yra kad e, tam būtų pritarta. Netaip lengva, netaip lengva, aš suprantu jaunimą. Ponas Patočnikas e, patikė gerą pasiūlymą, o ponas Junkeris tiesiog viską lengva ranka atmetė ir, e, ir galų gale rezultatas nebuvo toks geras, kaip kad Pana Pašniko pasiūlymas, kaip tik tai jaunimas to, dėl to už nesupranta. Na, iš tiesų turime pasistengti ir siekti pažangos. Uh, Žinome, kad e, komisijos narys e, turi atlikti tai, kas jam priklauso. Na, iš tiesų norėtumėm, kad e, komisija didintų greitį. Ačiū, panas Kaputo. Grazie, prezidentė. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū komisarui Katanenui, kad atvyko į mūsų posėdį. Perėjimas e, nuo lininės ekonomikos prie žiedinės e, ekonomikos tai nėra mūsų pasirinkimas, o pareiga. Tačiau mes turime išeiti iš to užburto e, rato ir tam neužtenka tik tai užsibriežti tikslus. Reikia parengti šiuo atžvilgiu ir politikas. Uh, norėčiau pakalbėti apie antrinės žaliavinės medžiagas. Mano manimu, šioje srityje reikia reglamentuoti daugelį dalykų. Visų pirma, reikia e, suvokti, kad e, pirminių e, žaliavų kaina mažėja ir todėl jos gali įgyja konkurencinį pranašumą antrinių žaliavinių medžiagų atžvilgių. E, dėl tokios situacijos e, susidaro daug problemų e, atliekų perdirbimo pramonėje, ypač kalbant apie tas įmonės, kurios perdirba EEE atliekas. Taigi norėčiau sužinoti, ką komisija ketina daryti, kad pirminių žaliavų met, žaliavų kaina nemažėtų, nes e, būtent tai kenkia e, antrinių e, žaliavinių medžiagų rinkos plėtrai. Toliau turiu dar vieną klausimą dėl maisto atliekų, tačiau šį klausimą uždavė jau kolega. Gal tiesiog norėčiau pratesti pono Torvalds mintį. Jis kvestionavo tai, kas yra daroma Italijoje, kampanijoje ir minėjo taip pat Kamora, mafija. Reikia pasakyti, kad e, Kamora, e, mafija e, uždirbo iš atliekų tvarkymo išgabendama atliekas iš šio regiono. Taigi toks trumpas patikslinimas. Sakyčiau, kad reikėtų atsisakyti stereotipinio mąstymo, nes tai tikrai nėra naudinga. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Kommissar. Ähm, meine Frage, und Sie haben ja auch äh, EFSI angesprochen. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, äh, gerbėmieji minėjote EFSI, kitas äh, finansavimo galimybės. Matome, jog finansuojama europinėmis lėšomis. Valstybės narės tas lėšas naudoja projektams, kurie labai dažnai netitinka novatoriško požiūrio, numatyto, tarkim, žiedinės ekonomikos. Matome uh, tam tikrų prieštarų ir, ir kritikos ES politikos. Uh, Tai e, iš tiesų, kaip būtų galima e, pasiekti, kad finansavimas būtų suteikiamas tik tai tuomet, kai e, projektai atitinka žiedinės ekonomikos tikslus. Nes matome, kad europinės lėšos panaudojamas netinkamai, kalbant pavyzdžiui apie atliekų sritį, turėtume būti atsargus Kai kurie kolegos jūs šiek tiek provokavo, sakė, kad nepakankamai e, daroma, tačiau, manau, turėtume konstruktyviai e, dirbti, siekdami sukurti geresnį pasaulį čia. Na ir e, dar dėl maisto švaistimo visiškai sveikinu tai, ką jūs siūlote. Manau, kad čia galime pasiekti daug ko teigiamo. Turbūt galima pasakyti, kad skirtingose valstybėse narėse šiuo atveju taikomi skirtingi modeliai ir pažanga skiriasi, kalbant apie maisto švaistimo planų įgyvendinimą, tad e, iš tiesų e, turėtumėm e, to nepamiršti, kad yra ambicingesnių valstybių narių, neturėtumėm joms trukdyti. Galbūt ir reikėtų atsargumo, tačiau būtų gerai užtikrinti paramą čia, nes čia tai tas klausimas, kurį reikia e, spręsti. Ačiū. Panas Breninas, ačiū e, pirmininkė. Norėčiau pasidalinti su komitu, tai turim gerom žiniom e, praeitą mėnesį Vankuverio Kanadoje. Buvo nugriautas didžiausias pradėtas statyti didžiausias pastatas ir, ir vienoje pradėtas statyti didžiausias pastatas ar Londone buvo nuspręsta nugriauti pastatą. Ir iš tiesų, kodėl tai gera naujiena, todėl kad iš tiesų keičiamas yra cementas ir plienas medžių, atsinaujinančių šaltiniai iš tiesų galima turbūt sakyti, kad mediniai pastatai nėra ilgamžiai, tačiau galima juos perdirbti vėliau ir pavyzdžiui ir medinius virtuvės baltus galima perdirbti galų galę netgi smeginti. Tai iš tiesų uh, ateityje teikdami planus, galbūt galėtumėt nepamiršti ir medžio. Pane Višnievska, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui, turiu klausimą dėl trašų reglamento. Iš tiesų tai yra planuojama žiedinės ekonomikos kito kontekste, apie ką daugiausia kalbama, tai aišku ribų nustatymas taršioms medžiagoms. Iš tiesų tai e, leistų atsisakyti daugumos trašų naudotų iki šiol. E, ir yra mokslo tyrimų, kurie rodo, kad reikėtų tokių drastiškų priemonių. Alternatyvus sprendimai galimi iš trijų šaltinių. Pirmiausia, tai daugiau importo iš Rusijos ir Suomijos. Na, aišku, kalbant apie Rusiją, tai gan nepatikimas šaltinis, kadangi. Uh, uh, Rusijoje papildoma kasyba reikalauja didelių investicijų. Antras dalykas tai - investicijos į technologijas skirtas teršalams tar, šalinti, tačiau dabar um, tos technologijos dar tik tai plėtojamos, eksperimentuojama, dar sunku jomis pasitikėti. Na, iš tiesų, ką daryti uh, su tom vietom, kur uh, daug uh, kadmio yra. Uh, Trečias dalykas būtų e, organinės e, trašos kurios e, būtų naudojamos intensyvios žemdirbystės šalise, tokiuose kaip Niderlandai ir Lenkija, bet ne visos šalis vienodos. Ir žinote, kad ribojant taršą, tai nepadeda plėtoti ūkininkavimą. Priešingai, į viską atsižvelgus, ar esate tikras, kad būtų galima užtikrinti, kad bus pakankamai trašų už prieinamą kainą rinkoje, ar galbūt atsidursime situacijoje kad rinka bus iškreipta, bus remiami vieni gamintojai kitų gamintojų sąnauda. O kas gaus e, naudą, tai aišku tie, kas yra jūsų šalyje. Aš manyčiau, kad reikėtų jų tai pasigilinti. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariu. Mano klausimas taip pat dėl e, e, trašų reglamento. Aš komiteto pranešėjau šio klausimo. Visiškai pritariu Europos komisijos tikslam, jog reikia žiedinės ekonomikos, kad e, reikia dar kartą panaudoti maistinės medžiagas ir gauti e, jas, galbūt ir fosfato atveju, pavyzdžiui, 30 procentų reikėtų sugrįžinti panaudojimų žemės ūkyje, tačiau visgi, jeigu pasigilintumėm į šitą paketą, yra daug sąsojų su kitais teisės aktais, pavyzdžiui, REACH reglamentas, nitratų direktyva, e, šaltinių produktų Pirmininkas, aš manyčiau, kad e, mūsų tikslai ir ketinimai e, labai e, geri trašų reglamente, bet tai gali pakengti paskatoms ir galite panaudoti organinės trašas, nes iš mūsų teisės aktų neaišku, kokios bus pasiekmes ir poveikis, koks bus trašų reglamento ir tikėkime, kad tai netrukdys naudoti organinių trašų. Ar įmanoma būtų iš komisijos laukti didesnio aiškumo, ar, ar, ar galima tikėtis, kad komisija dirbs kartu su parlamentu, kad būtų aišku, kokie rezultatai bus, kad iš tiesų galėtumėm išgauti ir dar kartą panaudoti maistinės medžiagas Europos Sąjungoje. Dėkui. Ačiū, pon, Pone Pietikainė. Ačiū. Net, neteiksiu, kad komisijos vicepirmininkas yra atsakingas už komisijos pirmininko veiksmus, kalbant apie žiedinę ekonomiką, kalbant apie kitą komisijos veiklą. Antra, norėčiau padėkoti komisija. Ačiū už tai, ką Jūs sakėte apie tai, kad eko dizaino apimtis būtų plečiama ateityje, kalbant taip pat apie reikalavimus, modernizuoti, perdirbti visus produktus. Aš tik tai tikiuosi, kad kaip įmanoma labiau būtų galima pagreitinti šitą procesą, nes tai labai svarbus klausimas Europos pramoniai, tai labai svarbu jų konkurencingumui atrodo daug pajėgumų yra ir, ir, ir kokybės yra ir iš tiesų einama tą linkmę. Antra, norėčiau padėkoti už jūsų darbą su Europos strateginiais investicijų fondais. Aš tikiuosi, kad ateityje bus galima dar patobulinti šios teisės aktus, kad lėšos būtų skiriamos tom investicijom, kurios atitinka tos tikslus. Dar norėčiau paminėti vieną dalyką, tai yra viešieji pirkimai. Parlamentas parengė pranešimą, ten buvo išsakyta uh, viltis, kad uh, vykdant viešosius pir pirkimus reikėtų atsižvelgti į uh, uh, pakartotinį medžiagų panaudojimą ir e, toks buvo e, pasiūlymas. Teisės aktačiau, aišku, politinė prasme buvo labai sunku numatyti tokią pareigą valstybėm narėm. Aš tikiuosi, kad e, atnaujinant direktyvą bus galima kažkurio tai metu, bent jau nu, nuspėjimai, tai numatymoje ateityje Norėčiau akcentuoti, kad norėčiau išgirsti, ką komisija galėtų nuveikti viešųjų pirkimų stie, kad tai taptų privaloma, kad būtų numatytos paskatos šioje srityje. Kalbant apie kliūtis, tai nežinios, neradikliai, kalbant apie viešos pirkimus. Ir paskutinis dalykas, pirmininkė, tas uh, skubus klausimas, kurį reikia spręsti, tai yra rodiklių platforma, jei rodiklių nebus, tai bus labai sunku nustatyti prioritetus. Ir norėčiau jūsų paklausti, ką rengiamasi daryti šioje srityje, kad, kad galėtumėm turėti galų galę suderintus rodiklius. Ačiū, pana Delerai. Merci, monsieur. Pana Delerai, ačiū, pana pirmininkė komisarė. Noriu kalbėsiu trumpai, nes laikas bėga greitai. Turiu prisipinį klausimą dėl maisto švaistimo šiandien nėra aiškaus apibrėžimo, kas tai yra ir nėra rodiklių, nėra bendro metodo šiandien. Aš norėčiau sužinoti, kokios yra svarbiausios idėjos darbo grupėje, kuri įkurta yra ir kuri nori pasiekti e, maisto produktų švaistimo sumažinimo 50 procentų iki 30 metų mes kalbame apie tai, kad svarbus, e, svarbi problema ir reikia atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad reikia įdėkti tam tikras priemonės informuojant vartotojus, ypač e, apie produktų pardavimo datos e, reikšmę ir vartojimo datos reikšmę termino reikšmę. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną tokį dalyką šiandien. Užtenka e, kažkaip truputį apdirbti vaisius ir daržovės, kad jų, e, jų laikas vartojimo prailgėtų ganėtinai ženkliai. Na ir norėčiau pasidaryti vienu pastebėjimų, kuris yra svarbus. Reikia atkreipti dėmesį į tas priemonės, kurios e, egzistuoja ir kurios reikia patvirtinti, kalbant apie ženklinimą e, dėl ekologiškų ženklų. Reikia e, būti atsargiems, kad nesukurtume naujų ženklų, naujo ženklinimo arba bent jau ir užtikrinti, kad jie atitiktų tai, kas jau egzistuoja, nes paprastinimas, aišku, yra toks žodis, kuris reiškia tai, kas paprastai yra gerai. Ačiū toliau, pana Kadambach. Äh, Dėkuoju. Mano klausimas äh, yra susijęs su, su štai kokiu dalyku. kalbu apie direktyvą, e, kuri yra labai svarbi - Bird Habitat e, Directive. Paukščių buveinių direktyva. Noriu sužinoti, ar ji yra įgyvendinama. Uh, E, juk daug buvo sakyta, kad daugiausiai problemų kyla e, įgyvendinimo metu. Taigi mums kyla abejonių, kad mm, bus prarasta bio įvairovė, todėl kad e, tam tikrose vietose uh, nėra e, paukščių buveinėms e, suteiktas apsaugos statusas ir ten tiesiog leidžiama laidoti atliekas. Taigi dar kartą norėčiau paklausti, e, kaip yra įgyvendinama paukščių buveinių direktyva ir kaip yra užtikrinama, kad nuostatos pagal ją yra tinkamai įgyvendinamos. Ačiū. Dabar žodis ponui Gambus. Ačiū pano Katainenui už tai, kad atvyko, už tai, kad e, pateikė mums e, daug informacijos. Norėčiau pakalbėti apie e, projektus, kurie yra susiję su žiedinė ekonomika ir su vandenų valdymu. Gal galėtumėt daugiau informacijos pateikti apie laiko terminus, apie tikslus, dėl to, kas bus daroma 2017 metais. Dar viena pastaba. Jūs esate komisijos vicepirmininkas ir savo rinkiminėje apygardoje mačiau, kad įvairios e, regioninės valdžios institucijos rengia planus susijusius su žiedinė ekonomika. E, organizuoja e, diskusijas ir panašiai. Tačiau mažai e, tokių iniciatyvų manom, matome ES lygmenių. Jūs paminėjote EFSI, ESIF. Yra daug mažų ir vidutinių įmonių, kurios gavo finansavimą iš šių fondų. Ir kai Europa išgyvena krizę, labai svarbu, kad be e, teisėkuros pasiūlymų teikimo turi labai svarbu organizuoti apskritai diskusijas e, dėl žiedinės ekonomikos. Tuo turi pasirūpinti komisija. Na ir galiausiai norėčiau paminėti, kad e, Europos parlamento tikslas nekritikuoti komisiją. Mes turime bendarbiauti ir e, pasinaudoti situaciją, kad projektai, e, jų įgyvendinimas įgautų pagreitį. Ačiū dabar žodis ponui Danten. Merci, Ačiū, ponia pirminkė. Tema, kurios nepaminėjome, kalbėjome apie žinio ekonomiką, tai yra vanduo. Vanduo yra asmenis elementas, svarbus labai plačiai žmonių veiklai, šiaip gyvenimui ekonomikoje. O e, žiedinės ekonomijos principas yra utilizuoti, perdirbti yra svarbus, tačiau apie tai daug apie tai kalbama, tačiau nekalbama apie maist, e, vandens atliekas. Parlamente Buvo renktas pranešimas apie, buvo raginama komisija parengti kažką tai apie e, vandens perdirbimą, nuotekų vandens apdorojimą. Komisija žadėjo parengti tokį tekstą ir tai yra svarbu. Ir norime pasiekti kažko žiedinėje ekonomikoje reikia mažinti ir vartojimą, ypač pramonės procesuose. Aišku, Europos Sąjunga turi skirti ir e, mokslinio tyrimų biudžeto, kad būtų sukurti nauji procesai, procesai ekonomiškesni procesai, e, nes e, tai svarbu ne tik kažkam kitam, bet ir Europos Sąjungai ponia Perik. Aš norėčiau taip pat pakalbėti apie žiedinę ekonomiką. Niderlanduose daug problemų kyla ne dėl e, verslo atstovų ar piliečių, bet dėl politikų. Daug e, politikų nežino, kas yra žiedinė ekonomika. Tad e, džiaugiuosi tuo, kad e, Niderlanduose bus organizuojama konferencija, kurios metu mes galėsime atkreipti dėmesį į tokius dalykus. Kai kuriuose šalyse yra įgyvendinti puikus projektai, kurie gali būti pavyzdys. Tačiau e, politikai atsakingi už tai, kad e, informacija apie juos būtų paviešinta. Norėčiau paminėti tai, kad e, e, asmenys finansavimą iš EFSI gali gauti tik jeigu patys gali e, pasirūpinti tam tikrų įstatinių kapitalų. Ir tai yra didžiulė kliūtis. Pavyzdžiui, Niderlanduose vienas ketvirtadalis e, žemės ūkių turi nutraukti savo veiklą būtent dėl to, kad e, yra keičiama nitratų direktyva. Aš esu uh, už švarų ir orą ir vandenį, tačiau labai svarbu, kad žmonės, jeigu keičiamas teisės aktas, gautų visą teik, reikiamą informaciją. Tokiu būdu žemės ūkių veiklos nereikėtų nutraukti. Tad tikiuosi, kad bus imtasi veiksmų ir kad žemės ūkis Niderlanduose nenukentės. Ačiū dabar žodis komisijos vicepirmininkui. Ačiū, už, buvo užduota daug klausimų. Vienas iš jų e, buvo labai sudėtingas, nežinau, ar galėčiau jį atsakyti. Aš ir esu gavęs informaciją apie tai, kad e, europinėms padangoms e, pagaminti e, reikia daug daugiau išteklių nei, pavyzdžiui, gaminant padangas trečiosios šalyse, todėl kad Europoje yra naudojamos pirminės žaliavos. Mes Europoje norime skatinti konkurenciją ir mažinti kainas. Ir jūs paminėjote vieną prancūzijos įmonę, e, kuri gamino konkrečiai padangas. Ir įmonės e, sukūrė tam tikrą verslo modelį, kai neparduodavo e, padangų, tačiau jas išnuomodavo aviacijos sektoriui. E, tai yra labai sėkmingas naujoviškas e, modelis, kuris pasiteisino aviacijos sektorija. Taigi ilgalaikė nuoma gali būti, sakykime, sprendimu, tačiau ne toje srityje, kur jūs paminėjote. Dabar dėl standartų e, nustatymo įvairiems produktams, įskaitant ir e, padangoms. Tokiu būdu mes galėtumėm suvienodinti sąlygas e, Europos įmonėms ir trečiųjų šalių įmonėms. Gal toks sprendimas galėtų būti įmanomas. Toliau dar vienas panašus klausimas buvo užduotas jis e, yra susijęs su pirminių žaliavinių medžiagų kaina. E, neva naftos kainos yra mažos, todėl e, tai kenkia investicijoms. Sunkiau panaudoti antrinės žaliavinės medžiagos, pavyzdžiui, plastiką. Yra vienas sprendimas, Tai yra e, kelti CO2 kainą. Ir tai gali būti sprendimas įvairiose srityse, ypač atremiant įvairius aplinkosaugos iššūkius. Taigi reikėtų kelti CO2 kainą, nes uh, vien tik subsidijų atsisakymas nepasiteisintų. Dabar plastiko klausimas. E, įvairios komisijos žinybos šiuo metu bando įsiaiškinti, kaip e, spręsti E, plastiko problemą per strategiją. Taigi yra tam tikras e, pasirengiamųjų darbų etapas vykdomas. Greitai ir tikiuosi iki sausio mėnesio mes jau galėsime žinoti, e, kokios yra tos sritis, kurių atžvilgių plastiko strategija yra reikalinga. Bet jeigu pažvelgsite į atliekų e, direktyvą ir į plastiko strategiją, supraskite, kad, suprasite, kad e, situacija yra sudėtinga. Prioritetų nustatymas ir darbų paskirstimas užtrunka ir e, nėra nei vienos komisijos tarnybos, kuris siekia kaip nors stabdyti darbus su plastiko strategija. Tiesiog kiekvienam darbui reikia laiko. Dėl maisto atliekų buvo nemažai klausimų. Jūs puikiai žinote, kad yra pateiktas peržiūrėtos e, teisės aktas, kur yra uh, numatytos e, pareigos e, teikti informaciją apie e, maisto atliekas ir ten taip pat yra nuostatos dėl maisto atliekų prevencijos. Europos parlamentas siūlo nustatyti maisto atliekų apibriežti ir nustatyti privalomo pobūdžio tikslus maisto atliekų prevencijai. Tai sunku padaryti. Būtų lengviau nustatyti tuos privalomus kriterijus, jeigu, pažiūrėjau, mes jau aiškiai žinosime, iš kur, kur generuojamos tos maisto atliekos ir kaip galime visą tai stebėti. Tačiau kol kas mes Europoje tokios e, pan-europinės stebėsino sistemos neturime. Todėl E, sunku nustatyti e, kol kas privalomo pobūdžio e, kriterijus. Kalbant apie veiksmų planą, Jūs minėjote, kad na, tam tikrą darbą jau atlikti reikia šiais metais, pavyzdžiui, sukuriant naują platformą, kurioje galėtų dalyvauti valstybių narių atstovai, kiti suinteresuoti asmenys ir ten būtų kalbama apie priemonės, kurios leistų pasiekti e, maisto atliekų prevencijos tikslus. Taip pat ten būtų galima keistis geriausią informaciją. Tokia platforma, platforma jau egzistuoja, e, buvo įkurta e, pirmą rūpjūčio ir greitai pradės dirbti tokios platformos sukūrimas tikrai yra geras žingsnis nustatant problemas ir ieškant sprendimų. Kalbant apie šių metų darbų programą, tai mes ketiname mm, sukurti bendrą europinį metodą e, maisto atliekų apskaičiavimui. Na ir pirmasis e, projektas bus pristatytas minėtos platformos pirmajame posėdėje. Taip pat bandome e, aiškiau išdėstyti sąsąją tarp skirtingų teisės aktų susijusių su maisto atliekomis, atliekomis, pašarais. Ir komisija ketina pateikti gairias dėl maisto aukojimo ir šios gairios taip pat bus pristatytos minėtos platformos e, posėdyje. E, dabar dėl gairių e, skirtų maisto panau kurio galiojimo laikas pasibaigė panaudojimui pašarui, tai šiuo atžvilgiu taip pat darbai pradėti. Tačiau mm, šis darbas turbūt yra sudėtingesnis nei kiti. Ir e, toliau tas nuoseklus požiūris dėl e, įvairių darbų. Energetikos, e, atliekų deginimo ir taip toliau. Klausimas yra labai plataus pobūdžio. Mes turime peržiūrėti įvairias direktyvas ir pasiūlymus, kurie yra susijęs su žiedinė ekonomika, su e, žemės panaudojimu, galutiniais vartotojais, išteklių efektyvumu ir mm, šiuo atžvilgiu reikia nustatant bendrą požiūrį nepamiršti, kad yra tokių ir užslėptų interesų. E, privatus sektorius yra labai susiskaldęs priklausomai nuo to, apie kokias atliekas eina kalba. Tad e, mes turėtumėm žvelgti toli ir žiūrėti, kokie standartai ir reglam, teisės aktai galėtų būti patvirtinti. Dėl e, pastatų iš medienos galiu tiesiog e, pasakyti, kad pritariu jūsų pasisakymui šiuo atžvilgiu. Tikrai stebina tai, kad e, mediena yra mažai naudojama Europoje. Šioje srityje pirmauja Japonai ir netgi statybos tikslams importuoja iš Europos daug medienos. Toliau trešimųjų produktų reglamentas. Puikus klausimai ir geri komentarai. Reikia atsižvelgti tuo pat metu e, į daug dalykų, pavyzdžiui, į sveikatos klausimus, į kadmio problemą, Ir kalbant apie traš, e, trešiamųjų produktų reglamentą, jo tikslai e, yra štai kokie. E, mes siekime sumažinti kadmį, kadmio paplitimą ir taip pat sukurti rinką bio trašoms. Man atrodo, kad šie du tikslai gali būti apjungti. Ir suprantu, ką jūs sakote. E, galbūt yra kitų teisės aktų, e, kurie e, kliudo, sakykime, trašiamųjų produktų reglamento įgyvendinimui. Tad gal juos reikėtų keisti. Mes patys turėtume pažiūrėti, ar kiti teisės aktai dera su trašiamųjų produktų reglamentu dėl fosfatų. puikiai žinote, kas, kad fosfatas yra reta medžiaga ir kad jos ištekliai yra riboti. Ir dėl tos priežasties komisija ieškojo e, pakaitalų fosfatui e, per trašų reglamentą esami e, sprendimai, e, sakykime, nėra tvarūs, nėra garantijų, kad mm, ateityje sugebėsime apsirūpinti pakankamų fosfato skaičių. Pagal mūsų paskaičiavimus e, jeigu norite pardavinėti trašas, kurios, e, sakykime, atitinka e, nustatytus kadmio reikalavimus, jūs galite e, tas trašas pardavinėti savo nacionalinėje rinkoje, tačiau jų pardavinėti kitų šalių rinkoje gali būti neįmanoma. Taigi dar kartą kartoju, kalbant apie trešimųjų produktų reglamentą, reikia turėti omenyje daugelį dalykų. Dėl šio reglamento e, vidutinių laikotarpių e, trešiamųjų produktų kaina išauks. Dėl viešųjų pirkimų. Mes esame parengę naujasias gairias. Jos yra neprivalomos tačiau mes e, daugiau dėmesio skirime techniniai paramai valstybėse narėse, kad jos e, vadovautųsi tomis gairėmis organizuodamos e, žaliuosius pirkimus. Žaliuosiuose pirkimuose, kitaip tariant, organizuojant viešuosius pirkimus, būtų galima uh, atsižvelgti tokius dalykus kaip mm, medžiagų pakartotinis panaudojimas. Tačiau apie tokius dalykus galėtumėm pagalvoti tik ateityje, ne dabar. Dėl e, eko e, ženklinimo direktyvos e, šiuo metu mes svarstome, ar šį teisės aktą būtų galima keisti. E, Tačiau sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, kad kai rinkoje egzistuoja pernelyg daug eko ženklų, e, vartotojai tiesiog pasimeta, jie nežino, kuo e, pasitikėti. Tuoda, šiuo atžvilgiu norėčiau e, pasakyti tuo, kad eko dizaino etiketė yra labiausiai pažįstama pirkėjams, vartotojams ir būtent jos naudojimas galėtų užtikrinti uh, E, didesnį pasitikėjimą. Papildomų platformų kūrimas e, taip pat yra geras e, dalykas, ieškant įvairių sprendimų. Dėl EFSI lėšų panaudojimo projektams, kurie kurių tikslai nedara su žiedinės ekonomikos tikslais. Na, kol kas nesu matęs um, jokių, uh, sakykime, atliekų tvarkymo uh, projektų, uh, kurių atžvilgių buvo prašoma finansavimo iš EFSI. Greičiausiai tai yra toks pelningas e, projektas, kad e, gavo finansavimą iš privačių lėšų. Mes tiesiog e, turime pasiūsti žinę, kad mm, kalbant apie naujas technologijas, kurios galėtų būti panaudotos atliekų tvarkymui, jos galėtų būti finansuojamos iš FC. Toliau dar vienas dalykas komisija. Tikisi, kad mm, dėl mūsų programos rezultatų, tai kol kas informacijos neturiu. Dėkuoju. Labai ačiū Jums už atsakymus. Galime baigti svarstyti šį klausimą ir po minutės perėsime prie kito. Dear colleagues. Mėly kolegos, kitas klausimas. 16 klausimas. Keitimas vis nuomonėmis su ponu Gvido Rozi, EMA vykdomojo direktoriumi. Vykdant e, nuolatinį dialogą su Europos medikamentų agentūra Kaip žinote, kasmet pas mus atvyksta vykdomasis direktorius ir taip turime galimybę aptarti agentūros darbo programą ir tai, kaip jie atitinka metinę veiklos programą. Iš karto suteikiame žodį ponui Razai ir tuomet suteiksime žodį kitiems. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė, ponios ir ponai. Labą dieną. Iš karto norėčiau pakalbėti apie tą tokį svarbų klausimą Brexit ir galimas jo pasiekmes EMA veiklai. Vienas yra netidėliotinas poveikis, tai yra netikrumo klimatas, kurį jau patiriame dabar. Kitas klausimas yra galimas EMA perkelimas kažkur kitur Europos Sąjungoje. Mums labai, mes labai nerimaujame, kad dėl to mes neteksime ekspertų ir darbuotojų. Tai gali sukurti daug problemų mums, kad sujungtume tuos visus 4000 ekspertų, kuriuos turime savo tinkle, kas mums leido užtikrinti aukštą darbo kokybę ir laikytis griežtų terminų. Dabar šiuo metu mes laikomės 98 procentus terminų, tačiau tai buvo pasiekta sukūrus labai sutingas sistemą, kuomet reikia suderinti 36 tūkstančius delegatų ir ekspertų vizitus į EMA. Tie žmonės turi atvykti į EMA teisingų metų, teisinga seka. Tai labai sudėtinga mašina, kuri veikia beveik kaip konvejeris. Todėl mums e, iš tikrųjų reikia turėti tokią aplinką, kad galėtume sustarkyti su tais visais ryšiais ir mūsų veiklos e, sudėtingumu. Na, o dabar perkime prie pozityvesnių dalykų. Spalio 20 dieną pirmą kartą mes savo tinklavietėje, naujoje tinklavietėje paskelbėme klinikinius duomenis apie naujus du medikamentus, kuriems davėme leidimus. Tai buvo ilga kelionė, du metai e, nuolat remečiam komitetui Mes tikimės, kad paskelbus duomenis daugelis, daugelis lygmenų bus naudos. Mokslininkai ir sveikatos priežiūros darbuotojai galės pasinaudoti šią informaciją, o reguliavimo institucijos galės pasinaudoti padėjusių pasitikėjimų. Ligonėms bus uh, turbūt daugiausia naudos, nes šie duomenys galės paspartinti naujovens, mažinant mokslinio tyrimų dubliavimąsi. Mes didžiuojamės šią iniciatyvą, iniciatyvą, dėl ko buvo, vyko ir pasaulinė diskusija. Ir galiausiai ir e, medicinos pramonė ėmė bendradarbiauti. Turiu pasakyti, kad dauguma bendrovių vietoj to, kad bijotų e, tam tikros rizikos, turės galimybių pasinaudoti galimybėmis. Na, o kritikams apie mūsų e, skaidrumą, skaitant e, asmeninius išpolius, atsakysime faktais. Iš 200, sakykime, 40 milijono puslapių, kurie buvo paskelbti, tik tai du puslapiai buvo redaguoti. 10 tūkstančių dokumentų buvo parsisiusti per pastarąsias tris savaitės. Kitas pozityvus e, žodis dėl medikamentų saugumo. Farmako budrumo teisės aktai patvirtinti dešimtais metais suteikė mums labai galingą sistemą, kad galėtume stebėti e, medikamentų saugumą. Įgyvendinimas prasidėjo 12 metais ir tai leido mums geriau suprasti medikamentų poveikį. Ir mes e, geriau dabar suprantame, kaip jie naudojami ir kaip juos naudoti geriau. Pateiksiu Jums keletą skaičių. Kasmet e, komitetas, farmakologinio budrumo komitetos e, įvertina šimtą saugumo signalų ir įvertina apie šimtus rizikos valdymo planų medikamentams, kuriems leidimai išduoti centralizuotai. Aišku, kad e, bandoma nustatyti riziką ir e, rizikos minimizavimo priemonės, e, ko reikia siekiant valdyti riziką ir greičiau reaguoti, kai kyla nežinoma rizika. Taip pat ataskaitų rengimas dėl šaltinio poveikio padidėjo taip pat. Nuo 2012 metų komitetas e, atliko 301 saugumo patikros perdavimą, dėl ko buvo pateiktos rekomendacijos dėl sudarintos pozicijos visoje Europos Sąjungoje. Taigi mes galime reaguoti dabar greičiau ir veiksmingiau, kad apsaugotume visuomenę, pavyzdžiui, apribojant ar sustabdant leidimą ar tiesiog pateikiant gairias patarimus, kaip geriau naudoti vaistą. Ligonių apsauga nuo žalingo poveikio vaistų yra viena mūsų atskamybės pusė. Reikia taip pat užtikrinti savalaikį e, medikamentų ir terapinių sprendimų patikimą ligonėms. Mes šiemet baigėme bandomąjį projektą dėl adaptyvų kelių ir pradėjome programą Prime. Tai yra nauja sistema, per kurią mes patikėme ankstyvą, aktyvę paramą e, produktų kuriejams. Ir aišku, tik tiems vaistams, kurie yra skirti gydyti. Apskritai šios iniciatyvos mus leidžia geriau planuoti, e, kas reiškia, kad bendrovės gali pateikti geresnės kokybės duomenys, geresni duomenys leidžia geriau įvertinti medikamentų saugumą, o geresnis planavimas ir dizainas reiškia mažesnė, mažesnė rizika e, pacientams, e, kurie dalyvauja klinikiniuose bandymuose Na ir paskutinis dalykas, apie kurį norėjau pakalbėti šiandien, mūsų tinklo tvarumas. Nes šis medikamentų pasaulis yra labai sudėtingas. Medikamentų vertinimas tradiciškai vykdomas vienos valstybės narės komandos, nors daugianacionalinės komandos koncepcija taip pat yra Europos teisės aktuose numatyta. Mes e, remiame daugia nacionalinių vertinimo komandų sukūrimą. Tai būtų galima, aišku, sukurti geriausių ekspertų komandą iš visos Europos. Tokia koncepcija buvo sėkminga. 24 valstybės narės tiesiogiai yra dalyvavusio vertinimo darbe. Ir toks požiūris bus dar svarbesnis, nes galime prarasti nemažai ekspertų dėl Brexit. Na, aišku, aišku, tai rodo, kad mokslai be sienų, mokslas be sienų gyvoja geriau. Na ir baigdamas noriu, aišku, padėkoti komitetui už paramą, už mūsų biudžeto patvirtinimą ir už jūsų paramą padidinant finansavimą taryboje. Žmogiškųjų išteklių trūkumas yra rimta problema, nes mes gauname papildomų užduočių, turime laikytis ir terminų, terminų išlaikyti darbo kokybę. Ačiū Jums už tai dar kartą. Taip pat noriu padėkoti šią progą Matijas Grotė už puikų bendradarbiavimą praeitie. Manau, kad jis visada buvo pasirengęs e, remti mūsų pastangas dirbti geriau. Ir aš tikrai džiaugiuosi girdėdamas, kad ponia Biljana Borzan sutiko perėj, perimti ponos Grotė vaidmenį, palaikant ryšius su mūsų agentūra. Ir aš lauksiu tolesnio mūsų konstruktyvaus bendradarbiavimo. Ačiū, ponia pirmininkė, ir aš būsiu pasirengęs, e, tikiuosi, į visus jūsų klausimus. Ačiū. Galime pradėti diskusijas. Pirmiausia, žodis asmenį atsakingam už ryšius, poniai Bilianai Borsen. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Razė už tai, kad atvykote pas mus, kad apžvelgėte, ką agentūra pasiekė per pastaruosius metus. Taip pat e, norėčiau padėkoti mūsų būsam kolegai Matijas Grotė. Jis puikiai sutvarkė su darbu ir esu pasirengusi perimti jo darbus. E, e, tikiu, kad bendradarbiavimas bus puikus šiais įdomiais ir aišku sudėtingais laikais agentūrai Jūs kalbėjote šiek tiek apie Brexit, bet norėčiau šiek tiek lab, labiau išplėtoti šitą klausimą. Kaip Jūs e, vertinat galimą neigiamą poveikį e, Europos vaistų e, agentūrai dėl dėl breksito, galimo persikėlimo, ar numatote logistinių veiklos sunkumų, jeigu taip, kaip tai sprendžiate, kadangi niekas iš tiesų nežino, kaip e, vyks breksitas, ar agentūra rengia e, planą, kaip reikėtų elgtis e, įvairiais scenarijais. Kadangi daug ką šioje salėje domina tai, kaip uh, bus su EMA perkeliamo, o galbūt galėtume šiek tiek plačiau apie tai, kada EMA turėtų persikelti prieš Junktinį karalystį oficialiai išstojus iš ES, ar po to, ar išvelgėte kažkokiu tai e, rimtų e, e, trukdžių EMA vykdyti savo veiklą po perkelimo. Uh, Ir dar galbūt galėtumėt pasakyti, kur ateityje turėtų įsikurti agentūra ir kokia tobula buveinė, kas turėtų būti ten užtikrinta. Ir aišku, breksitas turbūt sudėtingiausias klausimas dabar, bet galų galia tai nėra vienintelė problema. Tai nėra vienintelis dalykas, kurį turėtume aptarti. Todėl norėčiau užduoti Jums dar klausimų. 15-aisiais EMA baigė e, peržiūrą įrodymų susijusių su ataskaita apie du sindromus. Tachikardijos sindromas buvo vienas iš jų. Buvo tirtos moteris, kurios buvo vakcinuotos nuo žmogaus papilomos viruso ir iš tiesų buvo teigiama, kad ta vakcina yra saugi. Aš norėčiau uh, paklausti jūsų, ar kada nors buvo perdavimas apie dano saugaus produkto ir dar klausimas, ar jūs e, atlikote e, darbų susijusių su autizmu, kalbant apie vakcinaciją, ar kaip e, EMA prisideda prie švietimo apie visuotinės vakcinavimo programas. Ačiū. Nežinau, ar kas iš narių norėtų dar kalbėti. Taip, atsiprašau, nepamačiau jūsų, ponia Grostet. Pane Grostet, ačiū. Noriu iš karto pasakyti direktoriui, kad man mums malonu visada su juo susitikti ir aptarti e, šią problematiką. Norėčiau pareikšti savo paramą jo agentūrai, kuri dirba puikiai, ypač svetingomis sąlygomis, nes E, parlamentas visada siekia agentūroms užtikrinti tinkamą finansavimą. Turiu pasakyti du dalykus. Pirmiausia, dėl naujos medikamentų leidimų procedūros, procedūros, kuri yra adaptyvi procedūra, e, skirta terapeutiniams medikamentams, kurie neduoda patenkinamų medicininių uh, rezultatų ir kuomet pagal reglamentavimą e, e, atliekami, renkami klinikiniai duomenys vietose ir tai yra svarbu, kai kalbama apie skubius, skubų poreikį. Mažau, manau, kad tai yra įdomi programa, tačiau man atrodo, kad yra tam tikrų pilkųjų zona, kai kalbama apie vartotojų apsaugą ir informaciją jiems, aš norėčiau todėl pakomentuoti ir puikia ataskaita, kurią parengė agentūra apie šį projektą, bandomai projektą. Tačiau antra, e, tema Brexit kuri buvo paminėta, jūsų ir mano kolegijos, kolegijas, iš tiesų, kad tai yra didžiulis e, jums iššūkis dėl taip pat e, patikimos darbo aplinkos, kurie dirba. Reikės siekti, kad perkelimas būtų e, geriausiamis sąlygomis, paisant agentūros interesų. Ir aš norėčiau šiek tiek sužinoti, koks koks bus poveikis jums, kaip klausė kolegė, ar galite detaliau pasakyti, kokia yra situacijos analizė, kokia yra atmosfera. Aš leisiu taip pat savo pasakyti, kad aš siūlyčiau, aišku, pritarus mano miestui Lyonui, kad šis metropolis tikrai galėtų įkurdinti e, EMA, nes tai yra centras pažinomas tarptautiniu mastu, tai yra aplinka, kuri tikrai būtų e, palanki agentūros veiklai. Pane Konečne. Ačiū. Turiu du konkrečius klausimus. Jums vienas jų būtų dėl, dėl mano supratimu išpūstų reglamentų dėl intelektinės nusavybės teisų, kalbant apie vaistų patentavimą. Ir iš tiesų dabartinė sistema leidžia farmacijos įmonėms patentuoti naujus produktus, kurie iš esmės yra seni e, produktai, kurie buvo šiek tiek pakeisti vien tik tai tam, kad būtų galima pratesti jų apsaugos laikotarpį. Kaip Jūs vertintume dabartinę padėtį susijusią su patentavimu, nes mūsų domenimis tik 80 procentų naujų vaistų, kabutėse, iš ties nėra tokie nauji. Visgi tie vaistai vaistai toliau patentuojami ir yra jais prie, priekiaujama, taikant tokią kainodarą, kuri e, kitu atveju nebūtų įmanoma. Tad e, kokia jūsų nuomonė būtų dėl dabar galiojančių teisės aktų šio klausimu? Kitas klausimas būtų E, susijęs e, su klausimu nagrinėjimu mūsų rengiamam e, pranešime, tai yra europiečių priega prie vaistų. Jūs sakėte, kad piliečiai turėtų turėti galimybę gauti vaistų, tai yra jūsų nuomonė. Visgi akivaizdu, dėl to, kad vykdamas paralelus ir eksportavimas, turime tokią situaciją, kad daugelis šalių ES ar greičiau jų piliečiai ne, negali gauti tų vaistų, nes tie vaistai yra perpardavami kažkur tai kitur. Ir tai yra susijęs su tuo, kad vaistai yra laikomi įprasinė e, prieke ir e, valstybės narės, jų reguliavimo institucijos nelabai ką gali padaryti. Kaip EMA tai vertintų? Ar jūs tai vertintumėt e, kaip galima problemą? ir galbūt jūs matytumėt sprendimą, galbūt jūs turite priemonių, kurias galėtumėt panaudoti tam, kad e, ištai, ištaisytumėt e, tokią e, dėje padėtį. Dėje, sakau, todėl, kad ligoniai negali gauti vaistų, norėčiau tai akcentuoti. Ačiū, pane Aukin. Norėčiau pasveikinti pono Razę čia atvykus. Džiaugiuosi, jog paminėjote skaidrumą klinikinių bandymų. Iš tiesų, lauksime gerų rezultatų po tokios ilgos kovos su sektoriumi. Ačiū Jums labai už tai. Na, man kyla e, kai kurių problemų su skaidrumo klausimu. E, nesenai buvo įvesta nauja politika susijusi su interesų konfliktu. Man įdomu, kiek jūs išteklių turite, kad tam e, galėtumėt patikrinti ekspertų interesų deklaracijas, kaip tai gyvendinama. Ar, ar buvo nustatyta, kad yra netikslių deklaracijų, jeigu buvo, kad kaip e, buvo tai e, sprendžiama, na, iš esmės interesų konflikto apskritai neturėtų būti e, laikantis gero administravimo principų labai svarbu akcentuoti. Neužtenka interesų konfliktų de deklaracijų, kai kalba eina apie valdžios institucijas priimančias sprendimus piliečių ligonių vardu. Dar dėl skaidrumo Čia esu šiek tiek nusivylusi, mums reikia kur kas daugiau skaidrumų, kalbant apie jūsų atliekamus tyrimus, rezultatus. Pavyzdžiui, HPV vakcina buvo minėta. Mums reikia žinoti, tarkim, jeigu e, prieštaringi rezultatai yra. Uh, kas, kas atliko tokius tyrimus, nes dabar iš tiesų tvyro netikrumas tarp, tarp, tarp ligonių, tai labai blogai yra. Tad šiuo atveju skaidrumas kur kas didesnės svarbos turi. Taip pat laikantis gero administravimo principo. Pone Kanečna minėjo apie tariamai naujus vaistus. Bet kai tarkim e, seni vaistai dabar pardavinėjami už 380 eurų vien pavadinus kitų pavadinimų. Kiek aš žinau, Dar yra to, tokių pavyzdžių, kai pavyzdžiui vienu atveju keli šimtai eurų vaistai kainuoja, pavadinus kitų pavadinimų virš tūkstančio kainuoja. Tai iš tiesų ar kitas paskirties nurodymas pagristas yra, ar, ar galbūt reikia kažkokios tai kampanijos skirtos gydytojams. Uh, kad e, e, iš tiesų e, būtų akivaizdu, kad naudojami gerai žinomi pigus vaistai. Dėl adaptacinių kelių. Kaip žinote, daug, daug tai neramina ir mus, ir nevyriausybinės organizacijas. Reikia užtikrinti, kad tinkamai būtų atlik, atliekamas ver, vertinimas, nes e, iš tiesų yra e, ligonių, kurie verg, vergdami, vergdami prašosi naujų vaistų, bet, bet po to pasirodo, kad mes nieko nežinome apie toms naujus vaistus, nežinome šalutinio poveikio ir iš tiesų uh, mane tai pribloškė, kai pirmas iki sužino, aš galvau, kad taip labai retai pasitaiko, tačiau e, tai, tai yra tam tikras e, modelis. E, dabar teisės aktuose numatyta, kad tai yra kraštutinė situacija, mes turime būti tikri, kad kad tai netaps įprastiniu dalyku. iš tiesų reikia, reikia būti tikriem, kad EMA gina ligonius, vaistų efektyvumą ir gina mūsų, mūsų žinias. Dėkui. Much, Ačiū, ponė Daly. Ačiū pirmininkė, ačiū profesoriui Rasi. Norėčiau iš karto pakalbėti apie skaidrumą vartotojams. E, tikiuosi, kad e, yra imtasi veiksmų, kurios paskatins ir kitus e, vaistų reguliuotojus būti skaidriems. Norėčiau paminėti antibiotikų naudojimą veterinarijoje atvejį. Atrodytų, kad mm, yra mm, informacijos, kuri leidžia teikti, kad antibiotikai yra pernelyk dažnai naudojami ir todėl didėja atsparumas e, antibiotikams. Ekspertai e, baiminasi, kad tokia situacija kenkia taip pat ir žmonių sveikatai, nes e, žmonės įgyja atsparumą netgi patiems stipriausiams vaistams. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šio klausimo dėl antibiotikų naudojimo. Ar, sakykime, dabar taikomas tas savanoriškas požiūris yra pakankamas. Ir ar dabartinės praktikos yra tinkamos. Ačiū, labai ačiū, kad atvykote pas, jūs, pas mus ir norėčiau užduoti keletą klausimų. Ar tokių klausimų komentarų pateikti. Pirmasis. Dėl to, kad jūs paminėjote Brexitą ir agentūros perkelimą ateityje. Taigi, ar galėtumėte daugiau pakalbėti apie tokį pers, per, perkelimą, persikelimą ir apie kontaktus su jūsų ekspertais? Ar jūs negalvojate orientuotis į rytų Europos šalis, kur taip pat turite nuolatinių ekspertų? Ir Ar galėtumėte pakomentuoti taip pat galimybę agentūrai e, kažkur konkrečiai įsikurti po breksito? Antras klausimas e, būtų apie direktyvos 2002 metų e, medikamentų direktyvos įgyvendinimą, kuri leidžia kovoti, kovoti su padirb, tų medikamentų pardav, pardavinėjimų e, rinkoje. E, direktyvos perkelimo terminas buvo 13 metų sausis. Ar dabar galima garantuoti, kad tokių produktų rinkoje nebėra? Šiais metais komisija patvirtino deleguotą į aktą, kuris e, pratęsė e, šios direktyvos įgyvendinimo terminą iki 19 metų. Dar vienas dalykas, kuris man e, stebinima, kad e, agentūra per šį deleguotą į aktą gali atidėti šios direktyvos įgyvendinimą ir kad jį pati galės pratesti šį terminą. Kaip taip gali būti, kad Europos medikamentų agentūra gali taip daryti, kaip gali būti, kad šio priemonių gyvenimas valstybės narėse yra perkeliamas ir pratesimas. Ačiū. Dabar mes e, e, suteiksime žodį mūsų atstovui e, EMOS valdyboje. Panas Bort. Ačiū pirmininkė, malonu sugrįžti čia po nedidelės pertraukos. Brexit klausimas. Įsivaizduokime, kad 50 straipsnis, juo bus pasinaudota kovo mėnesio. E, reikės dviejų metų Brexit įgyveninimui, tai bus 2009 e, metų kovas. Ir tų dviejų metų nepakaks, kad agentūra turėtų būti perkelta agentūros perkelimas turėtų būti sklandus procesas. Taigi norėčiau sužinoti, ar EMOje yra suburta darbo grupė, kuri pasirūpins perkelimu. Ir tuo, kad mm, viskas bus paruošta perkelimui nes e, netikrumą kelia ir tai, kad e, daugelis e, valstybių norėtų, kad joje būtų ta EMA agentūra būtų įsteigta. Toliau dar vienas dalykas. Direktorius labai taip švelniai paminėjo žmogiškųjų išteklių apribojimus, tačiau daugiau informacijos apie tai nepateikė. Norėčiau sužinoti, kur sakykime, jo manimų E, trūksta darbuotojų. Aš esu politikas ir nežinau nei vienos institucijos, kuri e, sakytų, kad turi pernelyg daug darbuotojų, paprastai jos turi per mažai. Taigi, ar e, minėtos problemos galėtų būti sprendžiamos taupant? Staupyti būtų galima ir dėl mažesnės svario stalingo vertės bei perkeliant agentūrą. Be to, e, galėtume efektyviau panaudoti esamus e, e, žmogiškosius išteklius. Taigi, ką Jūs pasakytumėte apie šias problemas? Toliau suteiksime žodį komisijos atstovui. Prašome. Pirmininkė, neturiu jokių pastabų, gal toksai vienas bendras dalykas. E, Mūsų mm, bendradarbiavimas su direktoriumi Razai, su NO agentūra yra puikus ir e, mes bendradarbiaujame realiai, ne tik per sustikimus, tačiau organi... įvairiuose projektuose ir dėl leidimų ir įgyvendinant įvairias naujas iniciatyvas. Taigi mm, tikiuosi, kad ateityje bus dar galimybių susitikti, o dėl breksito, tai mes tikrai es atėjus momentui suteiksime visą reikiamą paramą. Ačiū dabar žodis profesoriui Rasi. Dėkoju pirmininkė, Iš karto atsiprašau, jeigu pamiršiu vieną ar kitą klausimą, prašau mane apie tai informuoti. Aš e, paminėjau Brexit klausimą. Dauguma jų, jūsų apie tai taip pat kalbėjo. Ir vienas e, iš klausimų buvo susijęs su tuo, E, kokios buvo problemos dar prieš Brexit referendumą. E, e, žmonių motivacija kelia nerima. Ir šiuo atžvilgiu mes ketiname simti priemonių, kad papildomai paremtume darbuotojus. Jau dabar pradėjome mąstyti apie ateitį. Kai kurie žmonės jau dabar galvoja apie tai, kad e, reikia ieškoti naujo darbo, ar tai Junktinė karalystė ir kitur. E, jau gavome per pastaruosius mėnesius e, šešių žmonių prašymus. Atleisti juos iš darbo. Taip pat Per atrankos procedūrą pastebėjome, kad puikus kandidatai siemė savo prašymus. Reikia įsiaiškinti, ar visa tai yra susijęs su Brexit ar ne. Ir um, šiuo atžvilgiu mes pritaikome e, štai kokią e, priemonę. Mes e, stebime darbuotojų darbo krūvį ir um, žiūrime, ar, ar valstybėse narėse uh, yra galimybių perimti uh, tą darbą, uh, kurį iki šiol atliko Jungtinė karalystė. Tai yra 20 procentų viso darbo. Mes taip pat stipriname savo gebėjimus, mūsų mokymo centruose stengiamės kuo greičiau uh, E, organizuoti ekspertų apmokymus. Tai yra labai paprastas, bet labai efektyvus metodas. Iš principo mes e, teikiame paramą ir e, mokytojui, ir mokymui, mokiniui. Ir toks pas, variantas tikrai yra efektyvus. Taip pat mes esame subūrę tarp valstybinės komandas, Dar vienas e, konkretus klausimas e, buvo užduotas pono Borgo. Taip, mes iš tiesų esame subūrę darbo grupę, e, kuri gilinasi į daugelį aspektų. Dėl agentūros perkelimo. Mm, prieš, vos tik prieš du metus mes persikėlėme į naują pastatą ir visas persikėlimas truko vieną valandą, taigi turime patirties. Aišku, persikelti į kitą šalį tai jau yra kitas dalykas. Ir mums perkelimas nekelia tiek daug problemų, bet yra kitų dalykų, dėl kurių mes neremaujame. Pavyzdžiui, ryšiai. E, kiekvienais metais e, Emoje turi apsilankyti E, atėjus tam tikram laikui apie 4000 žmonių. Tai reiškia, kad mes turime pasirūpinti ir oro uostais, ir logistika, ir e, viešbučiais. E, taigi dėl tokių dalykų mes baiminamės. Toliau dar vienas klausimas. Dėl to, kokia yra mūsų įtaka. Jo, ji neegzistuoja. Mes negalime įtakoti proceso, kur agentūrą perkelti. Viskas priklauso nuo tarybos, tai yra valstybės vadovų. Ką mes galime padaryti? Tiesiog išaiškinti mūsų veiklos modelį, kaip sauga, visuomenės e, sveikata ir e, konkurencingumas nukentėtų, jeigu nebūtų mums sukurta tinkama darbo aplinka. Nežinau, ar atsakiau į visus klausimus dėl Brexit. Jeigu dar yra klausimų, aš mielai prie jų sugrįšiu. HPV peržiūrą. Jūs esate teisus, kad peržiūra buvo atidėta. Komitetas aptarė, aptarė, aptarė visus prieinamus e, duomenis ir priejo išvados, kad e, du sindromai, kurie e, yra e, nustatyti, yra pasikartojantis vakcinuotoje populiacijoje. Tačiau buvo prieita išvados, kad tarp sindromų ir vakcinos ryšio nėra, bent jau sprendžiant pagal mūsų duomenis. E, žmonės, kurie nesutinka su, mumi, su mūsų nuomonė, turėtų pateikti konkrečią informaciją, duomenis, o ne kriti, o, ir neturėtų kritikuoti mūsų agentūros. Mes vadovavomės moksliniais įrodymais. Jeigu pasirodys naujų duomenų, mes priimsime sprendimus jais vadovaujantis. Taip pat norėčiau pakalbėti apie autizmo problemą. E, žinia, kad e, autizmas nekyla dėl vakcinavimo. Tai yra du visiškai nesusiję dalykai buvo e, išgalvotų istorijų apie nevatai autizmo atvejus. Ir tai yra tiesiog legenda, kurią sukūrė e, žiniasklaida. Dėl kreipimuose į agentūrą e, yra nustatytos aiškios taisyklės. E, kreiptis agentūrą gali kreiptis ir pavieniai žmonės, jeigu jiems kyla kažkokia problema ir jeigu jie turi, e, sakykime, argumentų e, kreiptis į agentūrą. Ir mūsų agentūra tiesiog išnagrinėja kiekvieną prašymą, ar jį priimti ar ne. Taigi taip viskas maždaug vyksta. dėl vakcinų ir požiūrio į jas. Viskas priklauso nuo valstybių narių. Organizuoti kampanijas, skatinti vakcinavimą. E, agentūra tikisi, kad gali e, koordinuoti e, organizuojamas informacinės kampanijas E, pavyzdžiui, dėl mikro e, antibiotinio atsparumo e, ėmėmės veiksmų, padedami komisijos, kad žmonės, sakykime, nevengtų skiepintis, ypač kai kalba eina apie tokias lygas kaip raupai ir panašiai. DAS, bet mes, pavyzdžiui, patys tiesiogiai informacinės kampanijos organizuoti negalime. Tuo tarpu komisija yra geresnėje pozicijoje ir ji gali imtis veiksmų. Dėl um, pritaikomosios strategijos. Apie tai buvo ne vieną kartą kalbėta. Pateiksiu Jums šiek tiek statistikos. 62 įmonės pateikė prašymą dėl 62 vaistų, kuriems turėtų būti, turėjo būti taikoma ta pritaikomoji strategija. Mes pritarėme tam, kad reikėtų išanalizuoti 18 atvejų ir tik tai 7 vaistų atžvilgių buvo išduotas leidimas. Tokia strategija leidžia užtikrinti lengvesnį patekimą į rinką. E, kitaip tariant, ši pritaikomoji strategija yra taikoma vaistams, kurie yra skirti e, lygoms gydyti, kai, e, sakykime, tradicinių gydimo metodų nėra. Kalbu apie e, labai retas lygas, nedidelį pacientų skaičių, kur tradicinių klinikinių tyrimų neįmanoma organizuoti, todėl kad jie, sakykime, užtruktų per ilgai, o pats e, studijų projektas e, negalėtų atspindėti pačios lygos realybės. Įsivaizduokite, kad jeigu mes kalbame apie nedidelę pacientų e, populaciją ir Jeigu vertinsime vaistus jiems, tai paprastai e, naudos ir rizikos santykis bus nukreiptas į naudos pusę. Tačiau problema yra e, ta, kad mes pavyzdžiui e, nežinome, kaip toks vaistas galėtų būti prirašomas ir Todėl sakau, kad ta e, pritaikomosios strategijos e, projektas yra bandomasis. Ir jis yra skirtas tiesiog neišspręstoms problemams spręsti. Noriu Jūs informuoti, kad e, gruodžio 8 dieną mes organizuosime susitikimą, kurio metu aiškinsimės visus šiuos dalykus ir žiūrėsim, ar tokią praktiką galima tęsti ateityje, e, kokie yra teigiami dalykai, ką e, reikia keisti, tobulinti. Ir tikiuosi, e, kad pasisakys taip pat daugelis suinteresuotų asmenų. Tai yra, ar yra kažkokių alternatyvų tai pritaikomai strategijai. Iki šiol e, nesulaukėme jokių naujų pasiūlymų. Kaip pavyzdžiui būtų galima organizuoti vaistų tyrimus toms pacientų e, populiacijoms, kurios yra mažos ir kurių atžvilgių duomenų tiesiog e, pernelyg, e, kurių atžvilgių sunku gauti duomenis. Parlamentarai taip pat kalbėjo apie kainodarą, apie patentus, apie rinkas, apie medicininius poreikius, Deja, turiu pasakyti, kad e, tam tikri dalykai nepriklauso nuo mūsų agentūros e, kompetencijų. Mes nesprendžiame patentų klausimo. E, turime tam tikras išlygas tik dėl pediatrinių vaistų. Dar vienas labai svarbus dalykas tai yra vaistų importas, paralelinis importas. Vėlgi, šiuo atžvilgiu mes galime tik tai skatinti problemos e, sprendimą. E, galime spręsti tik tai tas problemas, kurios yra susijęs su vaistų kokybė. Mm, bet e, kartu su medicininių vaistų asociacija ir komisija ketiname imtis šios problemos. Akivaizdu, kad paralelinis importas, eksportas nėra tas rytis, kur mes galime imtis veiksmų. Netgi ne, ne visi, netgi komisijos generaliniai direktoratai gali šią problemą įspręsti bet problema yra reali ir reikia aptarinėti paralelinio importo eksporto klausimą. Dėl išteklių klausimo. Mes e, esame įdarbinę 60 darbuotojų, kurie nuolatos E, stebi, ar nėra interesų konflikto, e, atliekamos e, patikros, ekspost patikros, atsitiktinės patikros. Tačiau mes nesame policijos pareigūnai. Todėl sveikiname atvejus, kai žmonės informuoja mus apie, sakykime, interesų konfliktą, bet daugiau mes nieko negalime padaryti. Agentūra turi interesų konfliktų politiką ir tai yra viskas, ką mes galime padaryti. kalbant apie valdybą, ekspertus, ekspertus ir komitetus, yra mm, konfliktų intereso procedūra įgyvendinama skirtingais e, lygmenimis, tačiau mums taip pat reikalinga ir informatorių pagalba. Kitaip tariant, jeigu yra turinčių kokios nors informacijos, prašau mus informuoti, mes imsimės veiksmų. Tally, think, uh, the... Toliau dalį. Uh, Pone Talį kalbėjo apie antibiotikų naudojimą veterinarijoje. Mes siekiame 65 procentais, uh, procentais sumažinti antibiotikų naudojimą veterinarijoje. 65 procentai. Šeštoji ataskaita parodė, kad eilinį kartą yra sumažėjęs antibiotikų naudojimas veterinarijoje, tačiau sutinku su tuo, kad dar ir reikia pasistengti. Mes teigiamai vertiname komisijos veiksmus dėl veterinarijoje naudojimų vaistų. Manome, kad per šiuos teisės aktus tikrai e, bus sumažintas nepagidaujamas e, antibiotikų naudojimas. Kalbant apie žmonės, e, didžiausia problema yra netinkamas vaistų naudojimas. E, E, viena iš pagrindinių problemų tai yra galimybė įsigyti e, antibiotikus. Šiuo atžvilgiu e, mes kartu su kitom, dviem kitomis agentūromis dirbame kartu su komisija, kad ši problema būtų sprendžiama. Dėl padirbinėjimo padirbtų vaistų. Klausimas yra labai aktualus. Kaip jūs ir teisingai pastebėjote, e, teisės aktų įgyvendinimas priklauso valstybėms narėms. Mes negalime kištis, galime tiesiog parengti gairias ir daryti spaudimą, e, paviešinti informaciją, tačiau tiesiogiai kištis negalime. Taigi dar buvo vienas konkretus klausimas užduotas dėl to, kaip mums žinoti, ar nėra padirbtų vaistų Europos rinkoje. Mes niekada negalime duoti šimtoprocentinių garantijų. E, tačiau e, Europoje tikrai yra mažas aptiktų padirbtų vaistų atvejas. E, problema yra internetas. Nes e, mes e, žinome, kad 90 procentų internetu parduodamų vaistų yra padirbti ir e, kai kurie iš jų yra itin pavojingi. Dabar, kalbant apie tas šalis, kurios vis dar naudojasi tradicinėmis farmacijos sistemomis, tai tose šalyse taip pat padirbtų vaistų e, nustatytų atvejų skaičius yra labai mažas. Vaistai kartais gali būti brangesni nei, e, brang, nei juvelyriniai gaminiai. Tai yra faktas. E, vaistai dažnai yra sakykime, vagiami ir modifikuojami. Tačiau tai jau yra nusikaltimas. Žinau, kad kai kurios valstybės narės kovoti su tokiais nusikaltimais įtraukia ir pasienio pareigūnus ir panašiai. Tačiau vėlgi kartoju dėl vaistų padirbinėjimo, tai su tuo turi kovoti, kovoti valstybės narės. Dėl kainodaros, vėlgi mes e, tiesioginių įgaliojimų mm, neturime, tiesiog e, stengiamės dirbti kuo galima efektyviau ir ieškoti e, būdų, kaip teisės aktais nesukurti per, pernelyg didelės naštos įmonėms. Mes e, galime bendradarbiauti su HTA e, struktūra, e, siekiant išsiaiškinti naujų vaistų realią naudą. Tačiau galų gale, kokia bus tų vaistų kaina, mes nežinome. daug kas priklauso nuo valstybių narių, nuo, nuo Europos Sąjungos. Dėl išteklių, dėl ribotų išteklių. Iš tiesų, mes susidarėme su šią problemą, pateiksiu keletą pavyzdžių. Visi sako, kad e, reikia daugiau išteklių ir kiekvienas iš mano vadovų prašo papildomų žmogiškųjų išteklių darbui. Toks požiūris yra normalus, tačiau situacija tapo kritiška, todėl kad mes turėjome gyventyti tris reglamentus ir neturėjome pakankamai e, žmogiškųjų išteklių. Mes papildome mūsų darbuotojus, e, pasirašydami uh, E, su naujais darbuotojais e, trumpalaikės e, sutartis. Tačiau įsivaizduokite, kad mes dirbame su asmeniais duomenimis, konfidencialiais duomenimis ir šioje srityje reikia patir, patyrusių ir patikimų žmonių. Pateiksiu dar vieną pavyzdį. 25 žmonės dirba su prieiga prie, inform, prie dokumentų. Tai reiškia, kad e, su šiuo klausimu turi dirbti patys geriausi žmonės. Kitaip tariant, jie turi išmanyti savo darbą, nes jiems e, tenka priimti sprendimus dėl konfid... E, jautros informacijos paviešinimo. Ir aišku, visa tai turi įtakos mūsų pagrindiniam darbui. Um, Pavyzdžiui, mes teikiame paramą vaistų kuriejams. E, daugelį valandų praleidžiame su mokslininkais, e, su vaistų kuriejais ir tai daroma tam, kad apsaugotumėm pacientus. Nes e, kai kurie žmonės turi puikių minčių, bet neturi patirties. Ir todėl, sakykime, jie organizuoja klinikinius tyrimus su pacientu, tačiau klinikiniai tyrimai nepavyksta, todėl galime sakyti, kad buvo keliama nereikalinga rizika pacientui. Ir mūsų ištekliai yra riboti. Be to, mūsų informavo, kad reikia kiekvienais metais e, mūsų darbo jėgą sumažinti e, dviem procentais. Mūsų biudžetas auga. E, džiaugiamės biudžetu, kuris yra geras ir e, teoriškai mes galėtumėm pasamdyti papildomai ekspertų, tačiau mums e, draudžia tai daryti. Ir e, prieėmė prie tokio lūžio taško. Ir man nereikia kalbėti apie tai šiame komitete, kadangi iš jų susilaukime daug paramos. Labai ačiū. Manau, kad Galima baigti svarstyti šį klausimą. Turime padėkoti poniui Razai už išsamius paaiškinimus ir atsakymus. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra rezoliucijos projektas dėl reglamento skirto pediatrinėms vaistams Ir iš karto žodį suteikiu autoriams, pirmiausia, pane Grostet. Labai ačiū, pane pirmininkė. Kalbame apie rezoliuciją skirtą reglamentui dėl pediatrinių vaistų. Ši rezoliucija yra spradybė dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, reikia išlaikyti spaudimo komisijai, kuri 17 metų pradžioje turi pateikti atsaskaitą dėl reglamento taikymo. Jis parengtas šeštais metais. Tai tokie reikalavimai taip pat kyla ir iš pediatrų, ir sergančių vaikų tėvų. Man atrodo, kad reikia tos ataskaitos kaip galima greičiau. Ir mes jau šią, šį spaudimą darome jau seniai. Reikia kaip galima greičiau tos ataskaitos, tačiau reikės laukti iki 17 metų pradžios. Antra priežastis - reikia komisijai tiksliai e, nurodyti kelią, kaip pakeisti ir pagerinti tą reglamentą ir ką mes siūlome. Aš e, buvau pranešėjęs šeštais metais rengiant e, praneš, e, šį reglamentą, buvo pasiekta tam, kad pažanga dėl kiekvieno medikamento, kai rengiami vaistai suaugusiems, tačiau yra tam tikrų veik, e, e, efektyvumo ribų panaudojant reglamentą, ypač kai kalbam apie vaikų vėžį. Ir naujų medikamentų kūrimas pediatrijos srityje vis dar yra retas ir aš manau, kad e, yra skubus dalykas. Na, aš asmeniškai nesakau, kad reikia peržiūrėti visą reglamentą, nebent komisija manytų, kad geriausias būdas pagerinti situaciją tai būtų būtent taip. Tačiau, kadangi e, yra skubių problemų, tai, o viso reglamento pakeitimas užtruktų ilgai, negalima to laukti. Be to, dabartinis tekstas, man atrodo, gera, geras pagrindas tolesniam darbui ir būtų neproduktyvu e, keisti pagrindinius principus. Tačiau visgi galima kai ką patobulinti tame reglamentare, reglamente. Ir aš norėčiau pasakyti būtent kaip. Pirmiausia, pediatrinių vystimo planus pagrysti ne E, pagal e, e, lygą, bet pagal mechanizmą, kai, kaip veikia medikamentas. Suaugusia atvejais. Aišku, yra dalykų, kuomet lyga neegzistuoja tarp vaikų. Visgi reikia kurti tokius pediatrinius planus, su tam tikromis išlygiamis. Be to, e, pediatrinio tyrimo planas turėtų būti ankstyvesnis ir realistiškesnis, kad būtų e, kaip galima greičiau jį parengti. Aišku, tyrimo planas dažnai vėluoja arba jo atsisakėma, kadangi trūksta duomenų, reikia kad toks planas būtų lankstesnis ir sistemingesnis. Ir paskutinis dalykas, reikia įventinti e, sankcijų metodą ir planą. Dėl paskatų, e, kai kalbama apie patentus, kartais e, tos paskatos per vėlai įmamos taikyti ir iš tikrųjų nėra efektyvos. Nėra pakankamai paskatų grinai pediatriniams vaistams. Šeši mėnesiai yra svarbu, naudinga, jeigu vaistas parduodamas tiek vaikams, tiek e, suaugusiems gydyti. Tačiau, jeigu kalbame grinai apie vaistus skirtus vaikams, tai nėra realistiška, nes Čia rinka yra labai ribota, taigi jeigu galėtume pagerinti paskatas, kurios e, egzistuotų e, ir e, sankcijas taikyti laboratorijoms, kurios nesilaiko savo pareigų, tai reikštų, kad pediatriniai vaistai būtų naudingesni, veiksmingesni. Kodėl aš sakau, kad nebūtina peržiūrėti viską, visą reglamentą? Šios priemonės, apie kurią aš kalbu, jos uh, Jų dvasia egzistuoja esamame reglamente ir pakeitimus būtų galima įdėkti pakankamai greitai. Manau, kad e, čia galima susilaukti skirtingų frakcijų paramos tokiams idėjams, kalbėjausi su kitomis, kitomis kolegomis ir manau, kad galime pasiekti pažangos e, šioje srityje, kas būtų naudinga visiems. Ačiū toliau, pane Džentilė. Dėkuoju, pirmininkė. Mes e, jau Esame sakę anksčiau, kad e, šios diskusijos yra labai svarbios. Aš e, pritariu tam, ką e, įvardino kolega, dėl to, kad reikia mm, veikti skubiai ir viską daryti gerai. Nes šis klausimas yra labai aktuolus visuomeniai. Puikiai žinome, kokia yra e, statistinė informacija. 6 e, milijonai vaikų e, miršta kiekvienais metais. Atsiprašau, 6 tūkstančiai vaikų miršta kiekvienais metais. Be to nereikia pamiršti ir kitų pacientų, kurie galbūt patyrė E, labai rimtas e, komplikacijas ir todėl jų e, gyvenimo kokybė suprastėjo. Taip pat laikausi nuomonės, kad šis reglamentas turėtų būti peržiūrėtas. Reikėtų išspręsti tam tikras problemas, užtikrinti didesnį aiškumą. Pavyzdžiui, kalbu apie nus, per reglamentą nustatomus e, mechanizmus, e, kurie yra susiję su e, vaisto prevenciniu naudojimu tarp onkologinėmis lygomis sergančių pacientų. Onkologinės lygos yra labai paplitusios ir E, gali būti taip, kad e, e, tam tikros onkologinės lygos, kurios buvo išgydytos vaikui esant nepilnamečiui, gali pasikartoti vėliau. Ir dar kartą kartoju, kad netgi taikant tinkamus vaistus mes negalime užkirsti kelio, kad, e, sakykime, e, lyga nepasikartos e, vėlesnėme amžiuje. Dabar kalbant apie tyrimus, tai akivaizdu, kad tyrimai mm, ekonominė prasme yra brangus, tačiau jie yra labai reikalingi uh, visuomeniai. Todėl ketinu pateikti pakeitimo pasiūlymus man aktualiais klausimais. Dar kartą kartoju, e, kalbėsiu apie paskatas, e, vykdyti tyrimus, įtraukiant, e, sakykime, ir valstybinės laboratorijas, universitetus, šios struktūros e, taip pat gali suvaidinti svarbų vaidmenį šioje srityje. Dėkoju. Dėka. Dziękuję bardzo. Ponas Piecha. Ačiū pirmininkė. Šiandien kalbame apie rezoliuciją dėl vaistų skirtų vaikams. Tai svarbu ir Svarbu dėl to, kad e, reikia komisijos dėmesį atkreipti į tai, jog reikia skubiai peržiūrėti reglamentą 19.02.2006 metų. Šis reglamentas e, gerai žinomas, jis patvirtintas prieš dešimt metų vaistų srityje, dešimt metų ypač kalbant apie modernas technologijas, yra ilgas laikotarpis, atsiranda naujovių, gydimo būdai keičiasi, gydytojai naudoja naują įrangą, moderniausią įrangą. Vaistai teikiami skubos tvarka, tad iš tiesų reikia, reikia skubiai pranešimo dėl vaistų skirtų vaikams, reikia jo iki šių metų pabaigos ar kitų metų pradžios. Ir o, e, iš tiesų teisė, kurios e, veiklos tikslas būtų pagerinti reglamentavimą šioje srityje, tai labai svarbu, nes kalbame apie žmonių gyvybės, sveikatą, o čia dar kalbame apie vaikus. Tai uh, Taigi, naujo reglamento dėl visų skirtų vaikams tikslas turėtų būti užtikrinti prieinamumą. Ir čia aš turiu galvoje ir um, prie, gydimą už prie, prieinamą kainą veiksmingiausiais, moderniausiais, pažangiausiais vaistais. Kita vertus reikėtų skatinti uh, farmacijos, medicinos bendrovės, institucijos įdėti vaistų tyrimus, o kol kalbame apie patentų e, teisę, matome, kad yra tam tikros įtampos, kalbant apie e, vaistų intelektinės nusavybės teisės. Iš tiesų reikia siekti, kad reglamentas sumažintų tą įtampą tarp farmacijos įmonių, tą spaudimą, kurį patiria, kalbant apie išlaidas skirtas e, klinikiniams e, tyrimams, e, mintis spaudimą valstybių narių biudžetams, siekiant kuo geriau apsaugoti sveikatą, na, žinome, kad tas disbalansas ir reikia mums viską gerinti, kad galėtumėm gelbėti gyvybės. Aišku, ta problema labai aktuali vaikai, vaikams sergantiems onkologiniam lygom, kitom, retom lygom, kuriuom serga tik tai vaikai ir tik labai nedaug jų vienetai. Turiu pasakyti, kad problema labai sudėtinga ir sunkia. Naujas e, reglamentas padės ieškoti lankstesnių sprendimų, kompleksiškai spręsti e, problemą ir geriau panaudoti valstybių narių e, biudžetus sveikatos apsaugai, efektyviau naudoti vaistus skirtus mažiausiams. Ačiū toliau, panas Pėdėčinė. Dėkuoju pirmininkė. Šis klausimas yra vertas visų dėmesio. Ir mes iš principo galime pritarti tam, kas rašoma šioje rezoliucijoje apie tai, kad trūksta e, vaistų e, skirtų vaikams. E, tačiau tuo pat metu noriu, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir išvengta interesų konfliktų e, kuriamame komitete. E, Pavyzdžiui, ES ketina e, skirti subsidijas e, farmakologinės bendrovėms, kurios e, vykdys tyrimus dėl pediatrijoje naudojimų vaistų. Problema yra ta, kad šios premijos bus skiriamos tada, kai farmakologinė įmonė parodys, kad atliko tyrimus nors, sakykime, neaišku e, dėl to e, ištirto vaisto saugumo ir efektyvumo. Kitaip tariant, e, vaistai, kurie dabar yra skiriami su, au, su augusiems ir e, vėliau, sakykime, ištirti dėl naudojimo pediatrijoje, e, leidžia e, įmonėms, sakykime, pra, išplėsti E, patentus, kuriuos jos gavo e, suaugusiems skirtus vaistus. Vaistams. E, dėl rezoliucijos aš negalėčiau jai pritarti, jeigu e, nebus įspręstas vienas e, dalykas. Aš nenoriu, kad subsidijomis būtų e, remiamos didelės farmacinės bendrovės, o ne tyrimai skirti e, vaistams e, išrasti. Uh, uh, so... Ačiū pirmininkė. Noriu patikinti, kad vaikų sveikata yra svarbus uh, ES tikslas. Mes džiaugiamės šią diskusiją komitete ir norime pabrėžti, kad tikrai mes sieksime geresnių, geriausių sprendimų vaikų labui. Diskusija kyla tinkamu metu, nes komisija šiuo metu rengia antrąją ataskaitą apie pediatrinių vaistų reglamentą parlamentui ir tarybai. Mes manome, kad šis reglamentas turėjo užtikrinti būtinų vaistų tiekimą vaikams, kad juos būtų galima gydyti ir tikėtina išgydyti. Taip pat matome, kad manome, kad tai yra teisėkuros stimulas, nes bendrovės dažnai daugiausia dėmesio skiria saugusių rinkai ir dėl to šis reglamentas, kaip minėjo pane Grostet, ir buvo parengtas. Taip pat turime atminti, kad tai, ką pediatrai ir reguliuotojai sakydavo, kad vaikai nėra maži suaugusiai Tai yra ir šio reglamento pagrindas. Jų poreikiai yra specifiniai ir reikia jų labai ir tikslinių pediatrinių tyrimų, kaip minėjo ne vienas iš jūsų. Reglamentas, aišku, pakeitė situaciją, jis pakeitė tai, kaip dirba, kaip veikia rinka, dirba bendrovės, tai leido reguliavimo institucijoms tiesiogiai įtakoti E, mokslinių tyrimų ir vaistų kūrimo programas ir pareikalauti rengti konkrečiai pediatrinės tyrimo programas. Šis reglamentas leido padidinti naujų produktų skaičių e, pagristų pediatrinių tyrimų e, pediatriniais tyrimais, ME darb, darbu. Aišku, yra tam tikrų ribų, ko galima pasiekti šiuo reglamentu kadangi pareigos numatytos reglamente e, vadovaujasi pirmiausia e, vystamąją veiklą suaugusiųjų vaistams, papildoma pediatriniai tyrimai gali e, leisti spręsti pediatrinių tyrimų problemas. Rengiant antrąją ataskaitą mes galvojame, kokias problemas reikia spręsti, ką iš tikrųjų norime išspręsti, ar nauji produktai yra skir skirti patenkinti svarbiausius pediatrinius poreikius ir gydyti svarbiausias pediatrinės lygas, yra už, užkemšamos svarbiausios spragos, kaip užtikrinti, kad vaikams būtų naudingos ir naujos koncepcijos, tai yra personalizuoti vaistai, kaip minėjo ponas Piecha, tai yra nauja sfera vaistų srityje. Ar mes pakankamai prioritizuojame pediatrinius tyrimus? Tuo pat metu mes žvelgiame ir į reglamento ekonominį poveikį, konkrečiai galvodami apie e, informuotumą ir paskatas, kurias jis tiekia. Tai taip pat, kaip buvo minėta, yra e, svarbi ir sudėtinga viso šio aspekto dalis. Na ir e, po kelių savaičių pradėsime viešas konsultacijas, kad e, suinteresuotos pusės galėtų teikti mums informaciją, reaguodami į mūsų ataskaitą. Reikia išklausyti visų nuomonės, kad prieš baigiant renkti šią ataskaitą. komisija kol kas dar negali padaryti išvadų ir mes negalime dabar pasakyti, koks bus tolesnis kelias, tačiau tikimės užbaigti e, ataskaitos rengimą 17 metais. Bet to mes manome, kad pediatrijos projektas turi būti vertinamas kitos veiklos kontekste, pavyzdžiui, tarybos išvados dėl farmacijos produktų, kurios priimtos birželio mėnesį šiais metais. Taip pat ir, e, e, ir tai išvados dėl prieigos prie vaistų, nes pediatrijos reglamentas yra labai specifinis, konkretus e, ir svarbus instrumentas, sprendžiant vaikų poreikius. Taip pat mes bandome plėtoti tarptautinį bendradavimą šioje srityje rugsėjo pabaigoje. Sujungėme susitikimą tarp EME ir FD, E, ekspertų, galvodami apie tai, kaip būtų galima bendradarbiauti abiejose Atlanto pusėse, kadangi yra specifinės problemos, turime mažą populiaciją, mažos apimties tyrimai, tai apibendrinti jėgas būtų, sujungti jėgas būtų naudinga. Ir pabaigai norėčiau pakomentuoti keletą jūsų pasisakymų dėl pediatrinės onkologijos. Apie šį klausimą kalbėjome su EME kolegomis. Pagal turimus skaičius mes galime suduoti, išduoti leidimus 11. Galėjome išduoti 11 vaistų leidimus onkologijos srityje. Tai nedidžiulis skaičius, tačiau prieš iki reglamento įsigalėjome, turėjome tris produktus. Taigi, skaičius šitą sako, tačiau vaizdas yra kur kas sudėtingesnis, kurį reikia įvertinti iki ataskaitos parengimo. Kai tik ataskaita bus parengta, mes ją pateiksime jums ir tarybai tolesnė diskusijai. Labai ačiū. Turiu priminti tik tai, kad terminas pakeitimams yra lapkričio 10 diena vidurdienis, o balsuojama komitete bus gruodžio 8 diena. Kitų klausimų darbo tvarkėje neturime, o kitas posėdis įvyks lapkričio 21 dieną Strasbūre. Tai bus neįlinis posėdis. Labai ačiū ir e, šį posėdį galime baigti.